Ladies and gentlemen, a warm welcome to... Malonu pasisveikinti su jumis visais susirinkusiais į tarptautinę konferenciją skirtą rinkimų stebėjimui. Džiugu, kad salėje pilna žmonių, kuriuos domina ši konferencija. Bet prieš pradedant mūsų renginį noriu, kad pažiūrėtumėme video medžiagą apie ES rinkimų stebėjimo misijas prieš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 So, thank you for this very inspiring video. Ačiū už šią video medžiagą. Tikrai įkvepiančią. E, noriu priminti, kad vertimas žodžiu vyksta į anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų, italų kalbas. Pasižiūrėkite, kokiu kanalu jums reikia klausytis vertimo, jeigu jums reikia jo. E, turėtume išklausyti parlamento pirmininko Tajanio kreipimosi, jis dar neatvyko, tikriausiai jį, jį, jį užlaikė kiti svarbus reikalai, bet noriu pasisveikinti su nacionaliniu parlamento atstovais, Europos parlamento nariais, visais svečiais. Tikrai malonu pasve pasveikinti jūs visus čia, susirinkusius, susirinkusius į šią aukšto lygio konferenciją, kurią rengia Europos parlamentas draugės su išorės veiksmų tarnyba bei Europos komisija. Tikrai įkvepia e, toks didelis skaičius dalyvių iš tiekos skirtingų šalių. Šalia manęs sėdi ponas Antonio Panceri, kuris yra Europos parlamento žmogaus teisų pakomitečio pirmininkas, aš pats esu David McAllister, užsienio reikalų komiteto pirmininkas ir draugė mes pirmininkausime šiam e, renginiui. Norėčiau trumpai papasakoti, ką parlamentas daro šioje srityje. Kaip žinote, Europos parlamentas yra tiesiogiai renkama ES institucija. Šiuo metu jame yra 751 narys, mes esame antra pagal dydį renkama institucija pasaulyje po Indijos parlamento ir tai didžiausia e, tarpvalstybinė išrinktų atstovų institucija pasaulyje. E, todėl rink rinkimų procesų srityje turime sukaupę daug patirties, taip pat esame nemažai sukaupę informacijos apie, rinki, apie sukčiavimus rinkimų metu. Ir kas penkis metus vykstantis Europoje, par, Europos parlamento rinkimai vyks netrukus kitų metų gegužės mėnesį. Ir Žinodami, kad artėja tie rinkimai, e, rengėme šią e, konferenciją skirtą rinkimų stebėjimui visame pasaulyje. Noriu priminti, kad žmogaus teisės demokratijos klaida yra pagrindinės ES vertybės įtvirtintos visose e, mūsų steigiamuosiuose aktuose, taip pat tai yra užsienio ir saugumo politikos pagrindiniai tikslai. Rinkimai tai pamatinis demokratijos kelias, tai galimybė galimybė užtikrinti politinį dalyvavimą bei naudotis visomis teisėmis. Taip pat tai susijęs su žmogaus teisų užtikrinimu. ES aktyviai dalyvauja rinkimų procesų rėmime visame pasaulyje, e, tikdama paramą rinkimų e, rengimo institucijoms, taip pat rengdama švietimo šviečiamasias programas ir siusdama rinkimus, es rinkimų stebėjimo misijas. E, rinkimų E, tarptautinių rinkimų stebėjimo tikslus, metodą, pamatinius principus gali neteisingai suprasti gyventojai, žiniasklaida ar institucijos ir dėl to, kai kada pasigirsta kritikos, bei e, dėl to stebėtojai susiduria su spaudimu. Rinkimų stebėtojai turi siekti atremti šį šio, laikin, šio laikinių rinkimų stebėjimo iššūkį. Papildomi veiksniai tokie kaip e, konkreti aplinka kartais dar labiau komplikuoja rinkimų stebėjimo procesą. Šiandienos ir rytojaus konferencija suteiks galimybę mums visiems, par, parlamentų nariams, rinkimų ekspertams. E, rinkimų komisijų vadovams, pilietinės visuomenės atstovams, visiems galimybę apžvelgti visus su rinkimų stebėjimu susijusius iššūkius ir pakalbėti apie tai, kaip priderinti rinkimų stebėjimo priemonės prie naujojo 21 amžiaus pasaulio. Kalbu ne tik teoriškai, daugia su ponu Panzeri ir daugeliu kitų Europos parlamento kolegų sėdinčių čia pirmosios eilėse. Esame asmeniškai patyrę rinkimų stebėjimo iššūkius. Aš turėjau garbės vadovauti rinkimų stebėjimo misijai Kenijoje 2017 rinkimuose ir puikiai prisimenu, su kokiais iššūkiais susidūrėme ten. Gabono atvejais, e, tai kitas sudėtingos misijos pavyzdys, apie kurį nebejoju papasakos komisijos narė Gabriel. Beje, malonu Jūs pasisveikinti čia, gerbimo komisijos narį, ir manu, malonu Jūs čia matyti. kitose parlamentuose e, bus e, komisijos narė atsakingai už skaitmeninę ekonomiką ir visuomenę. Buvo stebėtoje rinkimuose Kongo Respublika 2011 ir Gabonė 2016. Tačiau kuo jūsų patirtis neapsiriboja, Marija? Jūs dalyvavote rinkimų stebėjimo misijose Togo, Kirgistane, Tanzanijoje, Sudane, Čade, Nigerijoje, Sierra Leonėje, Burkina Faso, Ugandoje, Jordane ir žinoma e, čia Briuselėje. Tikrai įspūdinga patirtis ir Mm, malonu Jūs matyti čia, parlamente, Marija, ir tie, kurie dirbame užsienio reikalų srityje, tikrai Jūsų pasigendame čia. Ačiū. Pone pirmininkė, mielas Davidai, mielas ponė Panzerė, mėly parlamento nariai, mėly kolegos, ponios ir ponai. Noriu visų pirma pasakyti, kad, kad žodžiai sunku man išsakyti, išreikšti, kad man tai, kad man labai malonu būti čia su jumis šiandien, matyti pažįstamus veidus, nes mes kartu dirbame Europos parlamente, bet taip pat ir dėl to, kad mes kartu patyrėme daugelį dalykų. Taip, Davidai, praėjo nemažai laiko. Mes siekiame užtikrinti demokratijos ir žmogaus teisų sklaidą. Aš tikiuosi, kad e, daugiau tokių institucijų atsiras kitose parlamentuose ir kad nebereikės visko e, tvarkyti per Briuselį rinkimų stebėjimo mm, komandiruotės e, e, misijos mus suvienyje. Tai tikrai nepalyginamas, niekam neprilgstantis dalykas, kaip e, pasiekti konkrečių rezultatų, išreikšti paramą žmogaus teisėms, demokratijai. Ir be visų romantiškų aspektų, manau, Europos parlamentas, Europos Sąjunga turi e, stebėti rinkimus, kad jie būtų skaidrus ir bešališki visame pasaulyje. Nežiūrinti nieką, mes žinome, kad kad negalime atsipalaiduoti šioje kovoje už pagrindinės mūsų vertybės ir principus. Tai nėra sava, įgytis, kurią galima laikyti savaime suprantamų dalykų. Reikia garsiai gal, kalbėti apie lygybę, įstatymo viršenybę, demokratiją ir akcentuoti, kad dėl šių vertybių negali vykti dėrybos. Tai visiems žmonėms, tai vertybės, kurias teisę turi visi žmonės. Ir draugė su partneriais Afrikos sąjunga turime e, dirbti šioje srityje už mūsų šalių sienų. Kalbant apie rinkimų stebėjimo misijas, tai puikia priemonė, taip pat labai matoma ir veiksminga e, pasiekti šių tikslų. Nes neturime būti naivus, dėl to, kad yra ir kitų galybių, kitų valdžios institucijų, kur, kurios laikosi kitokios nuomonės apie rinkimus. Bandymai manipuliuoti rinkimais yra viena iš priemonių kai kam pasiekti savo tikslų. Ir prieš pradėdama kalbėti apie iššūkius, kuriuos šiandien e, rinkimuose kelia skaitmeninis amžius, norėčiau paminėti stipresias mūsų pusės. Visų pirma, tai rinkimų stebėjimo misijos, kurios e, siekia ginti mūsų vertybės ir užtikrinti sąžiningą vientisą rinkimų procesą. Tai paremta e, nepriklausomumu ir neatsitiktinai Europos parlamento nariai, politikai e, vadovauja tokioms rinkimų stebėjimo misijoms ir užtikrina politinį tokių misijų darbo nepriklausomumą. Kita bus sustiprioji pusė tai metodologija, kurią taikome. E, buvo apie tai priminta ir matėte iš video medžiagos, kad mes vadovavomės atitinkamų elgesio kodeksų. Būtų gerai, kad kiek mano daugiau mūsų partnerių perimtų ir taikytų šį kodeksą, e, ypač atlikdami vertimą rinkimų ver, rezultatų vertinimą. Ir trečia stiprioji pusė tai bendradarbiavimas ir koordinavimas mūsų darbo su kitomis rinkimų stebėjimo misijomis. Nekarta atvykę į vietą, į ten, kur stebėm rinkimus, pa pamatėme, kad labai svarbu logi, sudaryti logistinį planą ir kiek, apriepti kiek įmanoma didesnę teritoriją, naudojantis priemonėmis mums sutiktomis. Taip pat keistis informaciją ir siekti kalbėti vienu balsu visiems rinkimų stebėtams, nes tai yra bals, demokratijos balsas piliečių uh, teisų gynėjų balsas. Ir noriu pereiti prie naujausių iššūkių, kuriuos kelia skaitmeninis amžius šiandien. Norėčiau padėkoti Jums už šių, e, sprendimą šių metų renginį skirti šiai temai. Iš tikrųjų, rinkimų stebėjimuose susidurėme su naujais iššūkiais, bet manau būtų teisinga pažymėti, kad šie iššūkiai, tai tie iššūkiai, kurie iškyla pasaulyje, uh, e, užtikrinant demokratiją visur. Visų pirma, informacijos teikimas, e, tikslinės kampanijos socialinėje žiniasklaidoje ypač e, išsiplėtė pastaraisiais metais. Ir būtent naujosios technologijos gali padėti pasiekti ypač pozityvių rezultatų, bei taip pat e, kelti gana didelę neigiamo poveikio riziką rinkimų stebėjimo misijų vadovai. Ir čia vertinu e, visus iššūkius bei skaitmanės technologijos e, atnešamus privalumus. E, aš noriu aptarti keletą etapų susijusių su rinkėjų registravimu iki e, rinkimų rezultato paskelbimo. Kiekviename etape naujosios technologijos gali užtikrinti daugiau skaidrumo, e, labiau mobilizuoti visus ir tiesiog užtikrinti galimybę visiems piliečiams užsitikrinti savo teisę į informaciją ir gyventi teisę dalyvauti politinėme gyvenime. Taigi, pakalbėkime apie tai, kaip išnaudojamos įvairiausios internetinės platformos ir naujos technologijos, rengiant informavimo kampanijas, kad maksimaliai mobilizuotume piliečius, kalbu apie moteris, žmonės gyvenančius kaimo vietovėse, atokiose vietovėse. Naujųjų technologijų privalumai čia svarbus, bet tie, kurie buvę steb, esame buvę stebėtojais, žinome, kad ilgos trukmės laikotarpiu e, organiz, būt, reikia organizuoti viską vietoje taip, kaip e, būtina. Tačiau e, yra daugybė kitų iššūkių šiuose etapuose. Visų pirma, kibernetinio saugumo klausimas. Įgyvendiname keletą projektų šioje srityje. Pavyzdžiui, piliečių registravimo projektas Senegale tapatybės nustatymui. Taip pat piliečių registravimo e, projektas Kamerūne, Sierra Leonėje, kitoje Afrikos šalise. Mes norime, kad kibernetinis saugumas būtų viso proceso dalis. Nes kibernetinis saugumas reiškia tai gali būti išpolis ne tik prieš mus, tai gali būti išpolis prieš strateginės svarbos infrastruktūrą, o šiuo atveju tai būtų rinkimų komisija. Čia išlieka nemažai, nemažai iššūkių nuo rinkėjų registro e, saugumo užtikrinimo iki visų domenų suteikimo. Ir man svarbiausia, svarbiausias dalykas šias mens duomenų apsauga. Norime kad būtų teikiami pasiūlymai, kurių pagrindų būtų užtikrinamas rinkimų procesų vientisumas. Ir kalbant apie socialinės žiniasklaidos tinklus, reikia kalbėti ir apie tai. Mes ES esame patvirtinę asmens duomenų apsaugos pamatų, pamatinį teisės aktą. Jis yra, nu, numato aukščiausius kriterijus pasaulyje. Tačiau e, ne visose šalise patvirtinti įstatymai e, šią temą, kurie užtikrintų reikalingą apsaugą. Noriu pakalbėti apie tai, e, kaip panaudoti kitas priemonės rinkimuose. Žinoma, turime kalbėti ne tik apie rinkimų, apie kampanijų organizavimą. Čia aktualus klausimas tai melagingų žinių sklaida. Aš pati su to susidūriau, kai buvau rinkimų stebėjimo misijos Gabone vadovė. Susidūrėme su dezinformavimo kampanija, kuri buvo nukreipta prieš mane ir mano komandą. Turime šiandien apmastyti visus šiuos klausimus. Melaginga informacija pakerta pasitikėjimą. Tai svarbiausias dalykas - piliečių pasitikėjimą institucijomis, e, mūsų pačių pasitikėjimą e, vienų, vieni kitais. Žinome iš Cambridge Analytica atvejo, kad tos kampanijos tiesiogiai veikia tuos, kurie yra demokratijos pamat, su, su, sudėdamosios dalys, elementai. Mes turime padaryti teisingą pasirinkimą, remtis informaciją, kuri yra tikra, patikima ir viešuosiuose diskusijuose kalbėti apie šias tendencijas. Europos mastu, kalbant Europos mastu, nėra e, stebuklingų sprendimų šiuo klausimu. Reikia siekti daugiau skaidrumo, kalbant apie politinio gyvenimo didesnį viešumą. Taip pat reikia, kad algoritmai būtų skaidresni, žinome, kad tai susiję, taip pat sprendžia, kaip mes suvokiame realybę. Apie tai taip pat reikia mąstyti ir ne tik Europos žemynų kontekste, bet ir už jo ribų. Taip pat norėčiau uh, pakalbėti apie neapykantą kurstančias kalbas. Tai susijęs su, e, e, su smurtu prasiliejančiu per rinkimus ar dėl rinkimų. Mes e, vadovavimės Elgesio kodeksu, kuris yra laisvanoriškas. Jūs galėtumėte pamastyti apie e, jo taikymą, apie tai, kad toks kodeksas rinkimų metu galėtų padėti sušvelninti rinkimų klimatą. Žinome, kokių pasiekmių gali atnešti tokios kalbos. Taip pat norėčiau, kalbėdami apie naujasias technologijas, pakalbėti apie skaidrumo užtikrinimą, kalbėti apie uh, blokų grandinės technologija, kuri e, padeda užtikrinti atsekamumą. Ir žinome, kad kai paskelbėmi rezultatai rinkimų stebėjimo komisijoje, po to e, e, piliečiai, svarbiausia užtikrinti piliečių pasitikėjimą, kol paskelbėmi galutiniai rezultatai. Ir reikia panaudoti technologijas, kad užtikrintume didesnį uh, pasitikėjimą ir užtikrinti, kad rinkimų procesas būtų vientisas, sklandus ir kad jis įtvirtintų demokratinės vertybės. Mes ES esame pasiūlę keletą konkrečių priemonių ruošiantis kitiems ES rinkimams. E, prieš tris savaitės patikėme rekomendacijas, kad kitose AP e rinkimuose būtų akcentuojamas bendradarbiavimas tarp už domenų apsaugą atsakingų nacionalinių institucijų ir nacionalinių rinkimus, rinkimų komisijų. Akcentuojame skaidrumo svarbą. Mūsų piliečiai, rinkėjai turi teisę žinoti, kas naudoja jų asmens duomenys ir kokiems tikslams bei kaip kaip tai vyksta politiniuose procesuose, rink, rinkimų procesuose, nes e, kartais dėl to ga, gali gautis vienoks ar kitoks rinkimų rezultatas. Taip pat reikia žinoti, kodėl atsiranda vienoks ar kitoks turinys informacinis, kas, jį, e, kas yra jo sponsorius ir E, kodėl būtent vienos ar kitos temos iškeliamos e, viešosiuose diskusijuose svarstymui. Noriu dar kartą pasakyti, kad naujosios technologijos e, atveria naujų, realių galimybių. Skaidrumas sustiprina rinkėjų pasitikėjimą, sustiprina demokratinius procesus, bet tai taip pat atneša ir riziką. Ir tik Ir žinau, kad tik dirbdami drauge, tik tiesiogiai kreipdamiesi į piliečius, e, pasirinkdami konkrečias priemonės, neapsimesdami, kad žinome visų klausimų sprendimą, tik tai pasieksime savo tikslo ir atremsime šiuos naujus iššūkius. Tų iššūkių nereikia laukti, jie jau yra. Ir atsako juos reikia šiandien. Būtent todėl noriu dar kartą jūs pasveikinti, pasidžiaugti e, konkrečia šių metų konferencijos tema, nes šios konferencijos tikslas pasiūlyti atsakymus, aktyviai e, imtis šių temų. Ir manau, kad e, mes neturime e, priimti visko kaip neišvengiamybės, tai reikia tai suvokti kaip galimybę. Su, suburti energiją, e, puoselėkite rinkėjų pasitikėjimą, nes jūs esate tie, kurie e, ginate demokratijos e, vertybės, tai yra ateities kelias ir skaitmeninis pasaulis nieko čia negali pakeisti. Būtent tai ir norime parodyti, kad niekada mašinos ar robotai nepakeis mūsų gebėjimo e, pasiūlyti novatoriškus sprendimus, kurti, e, niekada negalės pakeisti mūsų vertybių ir gebėjimo mobilizuotis. Džiaugiuosi, kad jūs taip sėkmingai mobilizavotės, kad jūsų čia tiek daug šiandien. Ačiū. Marija Gabriel, thank you so much. Dėkoju gerbiamą komisarę, ponę Gabriel. Iš tiesų buvo e, nuostabu klausytis jūsų, kaip jūs kalbate šią temą, dėl to, kad ši tema tikrai jums artima. O dabar norėčiau pasveikinti Europos parlamento pirmininką Antonijo Tajani. E, sveikinu jūs atvykus į šią konferenciją ir mes su jumis E, dažnai e, pirmininkaujame posėdžiams, kai salė būna pustušte, o dabar, ponė pirmininkė, matote, kad visos vietos užimtos ir netgi stovi žmonės. Tai yra e, neįprasta Europos parlamentui, tai ro, rodo, kaip jūs domitės šią temą ir tai rodo, kad šita e, tema yra tikrai aktuali. E, o dabar žodis jums, ponė pirmininkė. Dėkoju. iš tiesų tai gerai, kalbant apie e, užsienio reikal, reikalus, gerbiami e, komisarai, gerbiami svečiai, norėčiau padėkoti Jums, kad atvykote, dėkoju, kad dalyvaujate šioje svarbioje e, konferencijoje e, kurioje kalbame apie rinkimų stebėjimo misijos, misijų ateitį nes Europa mums visų pirma reiškia e, taiką ir žmogaus teisų gynimą. Ir Europa tai mums yra ne tik Europos parlamentas, Europos komisija ir Europos vadovų taryba. Europa mums yra vertybės ir mes norime e, stiprinti tas vertybės visur pasaulyje. Mes norime bendradarbiauti su e, valstybėmis, valstybėmis narėmis ir ginti demokratiją. Tai yra svarbi mūsų misija visur. Svarbiausia mums yra ginti demokratiją, o dabar pereisiu prie savo gimtosios kalbos, italų. Europos parlamentas vaidina svarbu vaidmenį rinkimų stebėjimo misijose. Mes e, tokiu būdu stengiamės ginti demokratiją, užtikrinti demokratiją. Ir E, tose šalise, kur iškyla grėsmė, kad piliečių valia nebus gerbiama. Pirmoji misija e, buvo 1994 metais e, Baltarusijoje, o dabar mes jau esame stebėję rinkimus 87 šalise ir tai buvo virš šimta misijų ir tai reiškia mūsų didelės pastangas, e, kad užtikrintume parlamentinę demokratiją ir tai taip pat yra labai svarbi priemonė, kuri gali padėti daryti įtaką ir tarptautinėme ligmenyje mes stengiamės e, visuomet bendradarbiauti su kitais parlamentais ir ne tik e, Euro, Europos valstybių narių parlamentais, bet parlamentais e, visose pasaulio valstybėse, nes parlamentai tai yra e, žmonių įgalioti atstovai. E, ir todėl parlamentai turėtų atstovauti savo žmonių valią ir interesus. Ir aš manau, kad yra, kalbant apie mūsų piliečius, yra labai svarbu ginti e, demokratiją. Mes matome, kiek neigiamų visokių dalykų vyksta e, pasaulyje, pavyzdžiui, Venezueloje ir kitur. Ir todėl mes turėtume vertinti atitinkamai e, jautriai situaciją Libijoje e, tai taip pat sudėtinga šalis, kurioje yra daug e, įvairių problemų. Kai mes dalyvavome stebėjimo misijoje, manęs prašė, kad e, Europos parlamento nariai būtų būtent rinkimų stebėtojai. Faktas, kad, kad yra prašoma, kad Europos parlamento nariai tą darytų, tai manau įrodo tų rinkimų stebėjimo misijų svarbą ir pagrindinis e, stebėtojas yra visuomet Europos parlamento narys, kuris e, vykdo techninę analizę ir politinį vertinimą. Europos parlamentas yra vienintelė tarptautinė institucija, kuri e, visame pasaulyje stebi rinkimus. Ir yra Iš tiesų mes bendradarbiaujame e, taip pat su demokratinių institucijų ir žmogaus teisų biuru e, ir stengiamės kiek įmanoma efektyviau e, vykdyti savo misiją ir užtikrinti demokratinius procesus E, bet e, su tuo yra susiję daugelis iššūkių. Ir tie iššūkiai taip pat yra susiję su naujomis technologijomis, e, naujomis žiniasklaidos priemonėmis. Pone Gabriel jau minėjo tas rizikas, kurios su tuo susijusios, bet taip pat skaitmeninimas tu, suteikia mums ir daug galimybių. Todėl norėčiau pa, padėkoti Jums už tą darbą, kurį Jūs nuveikėte demokratijos gynimo labui. Ir čia reikia paminėti kovą su neteisingomis naujienomis. E, ir tos internetu skleidžiamos neteisingos informacijos e, e, yra svarbi problema visame pasaulyje, su ja reikia kovoti. Ir aš esu įsitikinęs, kad e, po šios konferencijos e, pirmininkai e, padarys teisingas išvadas. Aišku, šioje srityje galima išsakyti taip pat daug ir kritikos, bet mums tarptautinės rinkimų stebėjimo misijos visų pirma reiškia galimybę parodyti savo draugystę su kitomis šalimis. Bet aišku, yra tam tikrų problemų, tam tikrų spragų. Jeigu jūs tą pastebėjote, tai pasakykite mums, mes mielai išklausysime jūsų kritiką ir pastabas tam, kad galėtume pagerinti savo darbą. Yra daug parlamento narių, kurie turi jau ilgą rinkimų stebėjimo patirtį ir tai gali būti ir jums naudinga. E, tai yra ir jums gali būti naudinga pasikeisti su jais patirtimi. Todėl svarbiausia šios konferencijos dalykas yra interaktyvus pasikeitimas patirtimi ir e, yra labai svarbu taip pat bendrauti su atitinkamų šalių ambasadoriais. E, ir manau, kad e, toks pasikeitimas patirtimi galėtų praturtinti mūsų bendradarbiavimą. Mes e, neturime užmygti ant laurų, mes turime ir toliau ginti bendras vertybės. Dar kartą dėkoju visiems, kad čia susirinkote, dėkoju visiems svečiams, e, dėkoju užsienio reikalų komiteto pirmininkui ir norėčiau padėkoti visiems, kurie pasisakys šioje konferencijos. Tikiuosi, kad tai bus ne tik formalus posėdis, bet posėdis, kuris padės mums pagerinti e, savo rinkimų stebėjimo misijas ateityje. Ir tai yra svarbu ir Europai, ir toms valstybėms, į kurias mes vykstame. Ir svarbiausia, e, tai yra siekiant ginti demokratiją ir piliečių interesus. Grazie, Presidente. Thank you, dear Mr. President, for your Dėkoju, ponė pirmininkė, už jūsų malonius žodžius. Yra puiku, kad jūs atėjote į šią konferenciją ir kad jūs taip vertinate e, mūsų rinkimų stebėjimo misijas ir tikimės, kad jūs palaikysite mus ir ateityje. Aš žinau, koks jūs užsijėmęs, todėl dar kartą dėkoju jums, kad atvykote mums, o dabar perduosiu žodį bendra pirmininkiui, savo kolegai Antonijo Panseri. Jis pristatys E, du kitus kalbėtojus, o paskui pabaigs diskusijas. Mane šiandien supa vien italai. Taigi žodis jums, ponė pirmininkė. E, Tajani, per essere stato qui con noi. Grazie. Dėkoju Europos parlamento pirmininkui, ponui Tajaniui, už tai, kad atvyko pas mus, e, na, prieš suteikdamas žodį kitai kalbėtojai noriu dar kai ką pastebėti. Pirmiausia, reiktų pasakyti, kad e, rinkimų stebėjimas yra esminė priemonė, tačiau negalima jos, e, į ją žiūrėti izoliuotai. Mes dar 2010 metais suvokėme, kaip svarbu ne tik koncentruotis į pačią rinkimų dieną, datą, bet taip pat e, žvelgti holistiškai visą rinkimų procesą, pasitelkti visas priemonės, e, išteklius tam, kad būtų užtikrintas e, tinkamas pasirengimas rinkimams ir kad visos suinteresuotos šalis būtų pasirengusios. Čia kalbu ir apie kandidatus, ir apie politinės jėgas įsitraukusias įvairias tarnybas, rinkimų komisijas, visa tai turi vykti prieš rinkimus, o po rinkimų. Po visų atliktų analizių, pastebėjimų, išdėstymo turi būti į visą tai atsižvelgiama vėliau tam, kad būtų stiprinama demokratija. Antraip, tai bus tiesiog Sizifo darbas. Mes lik Sizifas e, akmenį risime e, aukštynį kalną tam, kad jis vėl e, nugarmėtų žemyn. Norime, vykdydami rinkimų stebėjimą, stiprinti demokratiją. Ir pirmininkas e, Davidas Makalisteris tą jau irgi minėjo savo įžanginėme žodyje. Norime, kad viskas vyktų koordinuotai, kad e, procesas, visas rinkimų ciklas būtų vertinamas ir remiamas visapusiškai. Aišku, reikia kalbėti ir apie patį rinkimų stebėjimą, apie rekomendacijas, kurios teikiamos vėliau pačių išteklių vietoje stebėjimą, galimybių identifikavimą, e, visų procesų siejimą su žmogaus teisų užtikrinimu ir bendravimą su jaunaisiais politiniais lyderiais. Reikia turėti galvoje ir mėginimą kurti jų visų tarpusavio dialogą, taip pat vertinti ir poveikį žmog... rinkimų stebėjimo žmogaus teisų padėčiai atitinkamoje vietoje. Ir priimančioji šalis turėtų irgi rinkimų stebėjimo misijas žiūrėti kaip į demokratijos užtikrinimo priemonę turinčią ilgalaikį poveikį, galinčią užverti galimas e, spragas šalyje. Taip pat e, tai turėtų stiprinti pagrindinės ir žmogaus teisės, kas yra labai svarbu Europos Sąjungai. Per rinkimų stebėjimo misijas e, nederėtų visų šių dalykų pamiršti. Dar ką norėjau pastebėti prieš e, sutikdamas žodį kitiems kalbėtojams, tai kad visi dalyviai proceso turi suvokti, jog e, toji es priemonė yra tarp institucinė priemonė. Todėl ir visos ES institucijos susijusios su rinkimų misijomis. Kas kart, kai vyksta tokia misija, organizuojama tokia misija, vyksta konsultacijos, tarp institucinis konsultavimasis, tarp EIVT, tarybos, parlamento ir rengiantis misijai rinkimų stebėjimo, taip pat ir parlamento narys e, dalyvauja, jis yra vyriausiasis rinkimų stebėtojas, ką ir minėjo parlamento pirmininkas Antonio Tajani. Ir jį paskiria e, vyriausiai galiotinė Federika Mogherini. Kaip ES institucijai ar institucijoms mums e, turėtų rūpėti ne tik rinkti informaciją apie rinkimus vykstančius, bet ir stengtis išnaudoti pagrindinę stiprybę. Tai yra būtent tą glaudų bendradarbiavimą tarp visų institucijų. Afrikos sąjunga. kuri taip pat domisi rinkimų stebėjimo misijomis, e, įsitraukusi į tą procesą ponia Kafat. Yra ir mūsų viešne šiandien, kur jungtinėse tautose dirba, turime diplomatinių tarnybų atstovų, Burkina Faso, e, e Pane Samatė buvo taip pat ambasadorė Burkina Faso, buvo diplomatinė patarėja Burkina Faso prezidento ir dabar ją ir suteiksime žodį. Monsieur... Ačiū ponė pirmininkė. E, parlamento pirmininkas jau išėjo, bet noriu pasisveikinti su juo bei su visais čia prie šio stalo sėdinčiais atstovais. Klausydamasi ponios Gabriel E, puikiai įsivaizdavau apie rinkimų stebėjimo e, problemas. Europos mastu tokius, kuriais pat klausimais susiję, susidurėme Afrikos Sąjungoje. Noriu pasisveikinti su visais dalyviais, matau um, pažįstamų žymių veidų, su kuriais susidūriau stebėdama rinkimus, taip pat dirbdama kitose sąjungos institucijose. Žinau, kad yra ir kitų organizacijų vadovų ir atstovų salėje. salėje. Noriu padėkoti Europos parlamentui už tai, kad pakvietė Afrikos sąjungą dalyvauti šioje svarbioje konferencijoje skirtoje rinkimų stebėjimo ateičiai. E, Afrikos sąjunga bankos vadovas ponas Faky taip pat norėjo atvykti šiandien į šį susitikimą, kad pasidalintų asmeniškai patirtimi, bet dėl įvykių tvarkarašio jis ne, neturėjo galimybės atvykti, jis dalyvauja kitoje konferencijoje ir palinkėjo konferencijai visokiojo pasiekmės. Noriu padėkoti Europos komisijai, kuri negalėjo jokių pastangų, kad sustiprintų partnerystės saitus tarp mūsų organizacijų E, esu dalyvauju renginiuose jau nuo vakar, sustikau su įvairiais komisijos nariais, kalbėjomės apie tai, kaip galėtume sustiprinti darbiavimą tarp Afrikos sąjungos ir jūsų. Dažnai susidurėme su panašiais iššūkiais, atsidurėme panašiose situacijose. Noriu padėkoti už tai, kad, kad tai aptarėte. Kiekvienais metais Afrikos sąjunga e, organizuoja beveik nuo 15 iki 20 rinkimų stebėjimą. Tai yra parlamentiniai rinkimai, kitokie rinkimai. Mes stebime ir vietos rinkimus bei e, referendumus, konsultacinius referendumus. Mes nesiunčiame e, rinkimų stebėjimo misijų stebėti, referen, kaip vyksta referendumui, išskyrus Sudano atvejį, nes tai buvo susijęs su uh, pietų Sudano nepriklausomybės paskelbimu. Taigi nuo 15 iki 10 rinkimų stebime per metus. Tai svarbu Afrikos žemynui, kad puoselėtume e, demokratinės ir žmogaus teisės vertybės. Išgyve, kaip žinote, Afrikos žemynė yra pasiekę nemažai bandymų įvykdyti valstybės perversmą, pakeisti šalise konstitucinę tvarką. E, mūsų organizacija yra unikali pasaulyje, mes e, remiame savo hartiją ir būtent jos pagrindu organizuojame rinkimų stebėjimo misijas žemynę. Ir kalbant apie 2018-osius, įvyko 19 rinkimų stebėjimai ir dar šie metai nesibaigė. Manome, kad tas skaičius viršis 20 rinkimų. Dauguma tų rinkimų jau įvyko. Pavyzdžiui, Kongo demokratinės Respublikos atveju kitais metais šalyje vyks svarbus rinkimai, taip pat ir Nigerijoje, Pietų Afrikoje. Afrikos Sąjungos atstovai dalyvaus ir e, pasidalins savo patirtimi, kad demokratija toliau žengtų priekin e, Afrikos žemynę. E, rinkimų stebėjimo misijos dažnai reiškia labai techninį darbą ir kai kurie rinkimų stebėjimai vyksta prieštaringai. E, čia norėčiau atkreipti dėmesį į preventyvinės diplomatijos svarbą. Mes analizuojame visus e, rinkimų stebėjimo etapus. Mes dalyvaujame vietoje prieš rinkimus, per rinkimus ir po rinkimų. Taip pat stebime testinį darbą ypač jeigu iškyla porinkiminė krizė, nes dažnai e, sudėtingi konfliktai Afrikos šalise kyla būtent po rinkimų. Kaip žinote, rinkimų stebėjimas pareikalauja iš mūsų visų e, atsid, įsipareigojimo šiam darbo atsidavimo, taip pat siekio e, tobulinti taikomus metodus. E, Ir būtent todėl aš paminėjau preventyvinės diplomatijos svarbą. Pone Gabrieliu, jūs minėjote bendradarbiavimą. Taip, reikia, kad bendradarbiautų institucijos bei ekon, ekonominė regionų bendryje veikianti Afrikos žemynė. Ir kaip sakiau, taip aš svarbu po rinkimų, nes dažnai mūsų žemynė krizės įsiplėskia būtent po rinkimų. Bendradarbiavimas vyksta remiantis e, pasirašytomis sutartimis, pavyzdžiui, 2017-aisiais pasirašėme sutartį su jungtinėmis tautomis dėl saugumo ir, ir valdysenos bei bendradarbiavimo 2018-aisiais su Europos Sąjunga ir tos sutartys yra bendradarbiavimo platformos mums visiems, kuriomis galime remtis Tai yra mūsų nau, bus mūsų naujų bendrų įsipareigojimų pamatas, bandant e, užkirsti kelią krizėms, kurios e, sus, susiformuoja po rinkimų. Pastarosius ketveris metus mūsų organizacija ir noriu pasisveikinti su e, kolegė iš Junktinių tautų. Mes dirbome vietoje ir E, noriu pasakyti, kad kas putinį kartą draugė stebėjome rinkimus Ruandoje. Noriu padėkoti už tai ir mes darome viską, kad išvengtume krizės. Mes žinome, ne, neaukojame savo savarankiškumo ir nepriklausomumo atlikdami šį darbą. E, Mes tiesiog konstatuojame savo rinkimų stebėjimų e, rezultatus, padarome išvadas. Kalbant apie sustiprintą bendradarbiavimą, gali, reiktų kalbėti ir apie informacijos mainus. Tikrai reikia keitis informaciją prieš procesą, per jį ir vadovauti strategiją, kuri padėtų išvengti krizių po rinkimų, kalbu apie Afrikos sąjungą čia. Jūs kalbėjote taip pat apie tai, apie rinkimų stebėjimo misijas ir ką reikėtų padaryti po to, po rinkimų stebėjimo, kokias rekomendacijas parengti. Ateitie taip pat reikėtų panagrinėti, kaip galima būtų uh, įgyvendinti tas rekomendacijas ir išsiaiškinti, kas e, neveikia ir kaip ištaisyti tuos aspektus. Šiame procese ir kalbant būtent apie Afrikos žemyną, mums reikia bendradarbiavimo su regioninė e, e, regioninė ir ekonominė bendryje tai kita organizacija, kuri vadina labai svarbu vaidmenį mūsų žemynę ir būtina sustiprinti mūsų saitus. Rinkimų stebėjimas mus verčia dažnai apmastyti metodologiją, kad pasitelktume aktualią patirtį kad, kad e, visais rinkimų stebėjimo etapais pateiktume aktu, aktualius pastebėjimus. Taip pat šiame darbe turime stengtis nesukurti papildomų iššūkių, nesukelti papildomų problemų, nes, pavyzdžiui, Afrikos žemynė ir, ir taip yra nemažai iššūkių. Daugelis gyventojų ne, nėra daugelis gyventojų nesusipažinę su technologijomis. Pavyzdžiui, jeigu valstiečiui tenka nu, nu, nukakti tūkstantį kilometrų, kad galėtų balsuoti naudojantis technologiją, jam tai yra nematytas, nežinomas dalykas. Kitas dalykas, kad kompiuteriui reikia elektros, tai taip pat jiems yra naujiena. Mes darome viską, kad pasiektume pageidaujamų rezultatų. Žinote, kas vyko Kenijoje? bet mes bandome daryti viską, kad paskatintume tinkamus žingsnius, akcentuojame, e, pasitelkėme ekspertus, turinčius reikalinga, reikalingas žinias, kurie įvertina padėtį vietoje ir įvertina, kokie rizikos veiksniai egzistuoja ir kaip galima būtų pasitelkti e, naujasias technologijas. Buvo minėta žinia, žiniasklaida, ji vaidina labai svarbu vaidmenį šiandien, ypač melagingos žinios, ne, neteisingos žinios. Dažnai jos suvaidina neįgiamą vaidmenį rinkimų procesuose į šį klausimą taip pat reikia gilintis. Ponios ir ponai, norėčiau pakalbėti apie Afrikos sąjungos požiūrį. Mes sunčiame rinkimus stebėjimo vietas, ilgalaikės, trumpalaikės misijas, aukšto lygio delegacijas bei testinės steb, steb, stebėsenos misijas. Siunčiame ir um, aukšto rango valstybių atstovus, dažniausiai ministro rango, kurie vadovauja tokioms misijoms. Paprastai būna parlamento atstovai, noriu pasisveikinti su parlam, pa parlamento, Panafrikos parlam, visos Afrikos parlamento pirmininku čia esančiu ir noriu pasakyti, kad mes sudarome delegaciją taip, kad, kad ji galėtų uh, įvykdyti rinkimų stebėjimo misiją vietoje. Taip pat siunčiame aukštą uh, rango delegaciją, varusitai tai būna pats Afrikos Sąjungos vadovas ponas Faky, o kita komandos dalis vyksta iš anksto ir stebi, kaip viskas vyksta. Ir aiškinamės, ar rinkimų rezultatai bus patvirtinti jeigu jie nepatvirtime, jeigu negalime pritarti rinkimų rezultatams, aiškinamės, kokiamis teisinėmis priemonėmis naudotis. Taip pat šį darbą vykdome su e, jungtinėmis tautomis, kita Afrikos organizacija CDER bei Europos Sąjunga. Prieš užbaigdama savo pasisakymą norėčiau pasidžiaugti tuo, kokią paramą ES sutikė Afrikos sąjungai, nes mes inicijavome ilgalaikių e, techn... te... ilgalaikę strategijos taikymą prieš porą metų. Ir tai e, suvadino labai pozityvų vaidmenį, nes taip mes galime užkardyti konfliktus e, iš anksto akcentuodami sunkumus, kurie gali sukelti problemų. Ir būtent tai padeda e, užtikrinti Afrikos Sąjungos e, veiksmų ir veiklos prestižą. Mes skelbėme savo ataskaitas jeigu stebėdami rinkimus pamatome kažką, kas, kas mums nepatinka, mes tai akcentuojame, mes apie tai pasakome. Norime, kad būtų puoselėjamos demokratijos vertybės, kad nebūtų žengimo, ėjimo atgal rekomendacijos ne visada įgyvendinamos. Ir būtų gerai ateityje, kad testinės steb, stebėsenos misijos būtų vykdomos ateityje. Pateiksiu Malio pavyzdį. Ten įvyko rinkimai. Šiandien toje šalyje yra sudėtinga padėtis. Taip pat Kamerūne yra susidariusi sudėtinga situacija. Stebėjome, kas vyko Malėje, paskui išvykome. Svarbu būti vietoje, kai kažkas vyksta, kad būtų galima uh, E, pasipriešinti kai kuriems įvykiams. Aš tikiuosi, kad rink, e, nacionalinio rinkimų stebėjimas ir toliau išliks svarbia veikla ateityje. Taip pat, kad mes, mūsų balsas turėtų svorį, mes turime Mes žinome, kaip mes turime elgtis. Regioninės institucijos, tarptautinės institucijos, visi mes toliau dalyvausime stebėjimų procesuose ir sieksime, kad e, rinkimų rezultatai būtų paskelbti E, priimtinais tik tuo atveju, kai e, tam pritarė vis, visus rinkimus stebėjusios institucijos ir atsakingos uh, tarnybos bei organizacijos. Iš tikrųjų, klausydamas į jūsų, suprantu, kad mus sieja daugybė bendrų vertybių ir kad drauge galėsime tęsti kovą už už demokratiją mūsų žemynę. Ačiū ir ačiū visiems už jūsų dėmesį. Grazie, grazie signora Samate per il suo intervento. Dėkoju e, už pasisakymą, ponė Samate. Dabar mūsų paskutinė kalbėtoja, tai yra ponė Salevorksefte. E, yra e, Junktinių tautų generalinio sekretoriaus pavaduotoja, specialioji įgaliotinė Afrikos sąjungos reikalams ir taip pat e, taikos palaikymo biuro Afrikoje valdybos narė Be to, ji anksčiau buvo Afrikos reikalų generalinė, e, generalinio direktorato vadovė užsienio reikalų ministerijoje Etijopijoje, taip pat UNESCO nulatinė atstovė, taigi jos biografija tikrai yra įspūdinga, o dabar suteiksiu Jums žodį, ponė Sevdi. Uh, e Dėkoju, norėčiau e, pasveikinti visus ES ir Afrikos atstovus čia šioje konferencijoje, o pradžioje norėčiau e, padėkoti Europos parlamentui už galimybę dalyvauti šioje konferencijoje. Šios konferencijos tikslas yra e, labai svarbus ir jis yra savalaikis. Prieš pradedant kalbėti apie ateitį, aš norėčiau pra, apžvelgti e, praeitį. 2005 m. spalio mėnesį buvo patvirtinti tarptautinių e, rinkimų stebėjimų misijų. E, e misijų taisyklės jungtinėse tautose ir tai nėra teisiškai saistantis jungtinių tautų instrumentas. Tai iš tiesų e, e, gairias, kurias e, vis parengė, e, bendra, e, parengėme bendradarbiaudami ir mes norime e, rinkimo stebėjimo misijas renkti profesionaliai ir prisijimti e, atsakomybę. Tai yra ta atsakomybė turi prisimti ir tarptautiniai stebėtojai. O tai reiškia, kad reikia laikytis aukštų profesionalumo standartų, taip pat e, proporcingumo e, principų, gerbti nacionalinį suverenitetą ir e, taip pat labai giliai analizuoti e, tai, kas vyksta visame rinkimų procese ir e, tą daryti remiantis konstruktyviomis pastabomis ir teikti tas konstruktyves pastabas dėl ateities. Ir e, tai yra tokios kolektyvinės atsakomybė, e, atsakomybės atvejs. Buvęs Junktinių tautų generalinis sekretorius Kofi Ananas e, pažymėjo, kad tarptautinių e, rinkimų stebėjų, stebėjimo misijų dalyvių e, dalyvavimas rinkimuose e, daro didžiulę įtaką demokratiniams procesams e, tose valstybėse. E, Ir e, tokių stebėtojų dalyvavimas užtikrina tai skaidrumą, mažina sukčiavimą ir nusižengimus rinkimuose. Tai, tai yra galimybė, kuri yra susijusi su didžiulė atsakomybė. Ir yra svarbu užtikrinti, kad rinkimų stebėtojai e, teigiamai prisidėtų prie e, rinkimų e, proceso. E, prie rinkimo proceso tose valstybėse. Ir tai yra vienas iš jungtinių tautų įgaliojimų. Tai yra mes padedame valstybėms e, renkti referendumus ir rinkimus. E, ir daž, e, ir jungtinės tautos padėjo valstybėms tuomet, kai jos išsivadavo iš koline, kol, kolonializmo, kai tapo nepriklausomis valstybėmis. Uh, O dabar mes tiesiog techniškai te, teikiame techninę e, pagalbą savo valstybėms narėms, o jų šiuo metu yra 60. Ir e, e, mes tiesiog bandome tokiu būdu užtikrinti, kad rinkimai vyktų taikiai ir svarbus e, tarptautinių rinkimų stebėjimų misijų vaidmuo yra užtikrinti skaidrumą, E, viešumą rinkimų procesuose ir tai dažnai yra susiję taip pat ir su e, regionu, e, tame regione veikiančiomis organizacijomis. Ir jungtinės ir mes dabar pastebime, kad iš tiesų e, vis didesnis skaičius valstybių pasirenka rinkimus kaip e, demokratinį žingsnį. Tačiau tai yra susiję taip pat ir su tam tikrais iššūkiais. Kai kuriais retais, bet ir e, tragiškais atvejais e, rinkimai virsta e, konfli konfliktų sprendimo būdu. E, E, tokiu būdu jie neužtikrina e, demokratijos. Ir mes tokiu būdu atsisakome pripažinti tokių rinkimų rezultatus, jeigu jie neišle, neišreiškia žmonių valios. Taip pat yra labai svarbu kalbėti apie socialinę žiniasklaidą. E, tai gali būti e, naujos galimybės mums, bet tai yra taip pat susiję su tam tikrais naujais iššūkiais ir problemomis. Taip pat reiktų daugiau nuveikti. E, skatinant e, geresnį moterų, jaunimo ir marginalizuotų visuomenės grupių dalyvavimą rinkimų procese. Taip pat reikia nepamiršti ir valstybių e, suverenumo. Mes e, tikimės, kad bendradarbiau, bendradarbiaudami mes laikydamės visų aukščiausių profesionalumo standartų atliksime e, savo užduotis ir dirbsime kolektyvinės atsakomybės e, dvasia. Ir 2005 metais apie tai ir buvo kalbama e, pagrindinių principų deklaracijoje ir būtent pagal šią deklaraciją mes dirbame ir dabar. Generalinėje asamblėjoje mūsų generalinis sekretorius Gutierrez e, kalbėjo apie, e, apie e, dabar vis įvairėjantį pasaulį ir kad yra labai svarbu bendradarbiauti šiame kontekste. Taip pat yra labai svarbu, kad jungtinės tautos ir ES kurtų naujas strateginės partnerystės dėl krizių valdymo ir e, įgyvendintų darbo atvarkiai 2063 metų ir e, tvarių, e, tvarius vystimosi tikslus. Taip pat mes nuolat kalbame apie parlamentarų dalyvavimą rinkimų stebėjimo uh, misijose ir tai dažnai užtikrina e, stabilesnį rinkimų procesą. E, politiniai lyderiai turėtų e, e, įsipareigoti savo ir visiems e, elgtis teisingai ir e, užtikrinti, kad rinkimai būtų taisu, e, taikus ir taip pat, kad būtų pripažįstami rinkimų rezultatai. Ir aš manau, kad tokių klausimų sprendimas e, yra labai svarbus, e, kai mes kalbame su politiniais lyderiais, kurie patys yra išrinkti tautos. Ir e, kitas svarbus aspektas yra prevencija, e, pre, e, konfliktų prevencija, tai jau buvo minėta anksčiau. Tai yra jungtinių tautų vienas pagrindinių prioritetų ir apie tai kalbėjo taip pat ir generalinis sekretorius ir tai e, atsispindi mūsų platesnėje ekonominio ir socialinio vystimosi strategijoje. Taip pat svarbu yra užtikrinti žmog, žmo, pagarbą žmogaus teisėms ir e, užkirsti kelią įvairiems etniniams konfliktams ir kurti e, taiką. Ir tai taip pat kalbama konfliktų prevencijos darbo tvarkėje. Junktinės tautos e, glaudžiai bendradarbiauja su nacionalinėmis ir regioninėmis organizacijomis, siekiant e, užkirsti kelią konfliktams ir vykdyti konfliktų prevenciją. Yra svarbu, kad e, tarptautinės rinkimų stebėjimo misijos atspindėtų tarptautinės bendruomenės interesus ir skatintų demokratinius e, e, rinkimus. Ir yra labai svarbu, kad e, tos rinkimų e, stebėjimo misijos e, atitiktų tarptautinės tarptautinius e, demokratinių rinkimų principus ir taip pat vietos teisę. Mes nuolat pabrėžiame, kad rinkimai yra tos valstybės e, gyventojų e, uždavinys ir jų valstybės ateitis priklauso jiems. Ir tačiau mes ir toliau turime remti demokratinius procesus ir E, tą daryti kiek įmanoma profesionaliau. Dėkoju Jums uždėmesi. Grazie, grazie, la ringrazio per l'intervento. Eh, prima di chiudere. Ačiū, labai dėkoju už šį pasisakymą. Ir dabar prieš užbaigdamas įžanginę dalį leisiu savo išsakyti keletą pastabų pastabų. Šiandien susitelksime ties vieną priemonę, tai yra rinkimų stebėjimo, bet tuo pat metu nedarėtų pamiršti, kad yra ir kitų dar tos demokratijos dėlionės detalių. Mes stebėme rinkimus ne tiesiog tam, kad stebėtumėm. Tai nėra tikslas savaime, taigi ir raginčiau per kitą mūsų sustikimo dalį šiandien ir rytoj būti ryštingiems, drąsiems, atviriems, išsakyti tai, kas e, jūsų akimi žiūrint atrodo veikia per rinkimų stebėjimą, kas nėra gerai, kokias problemas reikėtų spręsti ir kas galėtų būti tie realistiniai sprendimai nesvarbu, apie ką kalbėtumėm, ar apie rinkimų stebėjimą, ar apie kokią kitą demokratinę priemonę, reikia turėti omenyje e, tikslus ir mūsų siekius, taigi būkite atviri, drąsus, išsakykite tai, ką ketinote mums pasakyti. Taigi dabar baigiame įžanginę dalį ir pratesime darbą kalbėsime apie melagingas naujienas ir informacijos ryšių technologijų naudojimą. Could I please ask everybody to take their seats? Norėčiau visų paprašyti susėsti į savo vietas, kad galėtumėm pradėti darbą. Please take your seats and anybody who wishes to pursue an individual. Prašau visų susėsti, o tie, kas norite dar pasikalbėti, prašau tą daryti už salės durų. Don't speak too loud so they will not be disturbed. Right. Um, very good. There's no point in me welcoming you here because you. Iš tiesų, jau net nebėra prasmės man ir sveikinti jūs atvykus į šią diskusiją, nes buvote čia jau anksčiau negu aš, taigi džiaugiuosi, kad atvykot ir džiaugiuosi, kad likot. Dabar pereiname prie diskusijų grupėmis Aš pirmąją jų moderuosiu. Džiaugiuosi tą galėdamas daryti, ypatingai dėl to, kad man talkininkaus keturi žinovai šių temų. Pone Tana Dezulueta, politikė buvusi, taip, politikė ir taip pat e, ne vienos e, rinkimų stebėjimo misijos demokratinių institucijų ir žmogaus teisų biuro vykdytos e, vadovė Vidurio Azijoje lankėsi su tomis misijomis ir kitur. Pone Marytė Schake, jie yra liberalų, liberalų, liberalų frakcijos Europos parlamente narė, vadovavo vienai rinkimų stebėjimo misijai e, Kinijoje neseniai, taip pat ir apie IRT, apie informacijos ir ryšių technologijas ir technologinius procesus galės pakalbėti ponas Yvri Term, buvęs šios institucijos pareigūnas, kuris vėliau tapo Belgijos e, premjeru, tai yra buvęs Belgijos premjeras ir dabar vadovauja idėja, idėja E, institutui, Stokholme įsisteigusiam demokratijos ir rinkimų paramos institutui. Na ir taip pat ponas Petas Melo, kuris atvyko iš Nacionalinio demokratijos instituto, yra vadovas daugybės rinkiminių, um, rinkimų programų ir stebėjimo misijų. Taigi ačiū visiems, kad man padėsite. Na, o kokia yra mūsų tema? Tai yra informacijos ryšių technologijų panaudojimas, atžvelgiant į socialinės žiniasklaidos priemonės. Ir stengsimės atkreipti dėmesį į tai, kaip tinkamai galima panaudoti IRT. Tai minėjau praėjusiais metais vykusius rinkimus Kenijoje, kai skaitmeninės sistemos e, nesuveikė ir dėl to aukščiausiasis teismas pa nurodė pakartoti rinkimus, o politinės pasiekmes buvo įvairiopos ir padidėjusi įtampa kitoks proceso vertinimas visuomenės akise, taigi reikia labai adekvačiai apsvarstyti skaitmeninimą rinkimų proceso, skirti tam deramą, dėrėmi, deramą dėmesį. Turime būtinai mm, stengtis kad e, procesas būtų patikimas, kad būtų deramai valdomas, e, kad būtų galima e, įvairiais rinkimų etapais sklandžiai naudotis informacinėmis technologijomis, išnaudoti jų potencialą, kad turi bendradarbiauti įvairios tarnybos. Ir be abejo, vienas iš iššūkių yra ir socialinė žiniasklaida, jos priemonės vis labiau įtraukiamos į rinkiminės kampanijas, politinės kampanijas. Ir mm, dar pačioje socialinės žiniasklaidos priemonių mm, paplitimo pradžioje, pirminėme etape Buvo manoma, kad taip yra paskatinamos intensyvesnės diskusijos įvairiais klausimais, tai tas yra tiesa, tačiau yra taip pat ir daugiau grėsmių dėl galimo kišimosi į rinkimų procesą, dezinformacijos. Galima mėginti pakirsti per žiniasklaidos priemonės visą procesą, tiek kalbant apie nuomonės laisvę, nuomonės reiškimą ir jos formavimą. Yra įvairių čia niuansų, tai todėl turime įvertinti ir pranašumus skaitmeninimo pačiam rinkimų procesui ir, ir politiniam kraštovaizdžiui ir jo formavimui, politiniam peizažui visam, bet taip pat turime apgalvoti tai, kaip reglamentuoti galbūt skaitmeninimą, kad būtų atsižvelgta į kylančius iššūkius, pernelyg neperlenkiant, žinoma, lasdos, nesikišant į visuomeninius procesus ir neužkertant kelio viešoms diskusijoms ar tokiam kišimusi, kurį kiti galbūt įvertintų kaip žodžio laisvės, nuomonės laisvės negerbimą. Daug kas jau buvo čia šiandien pasakyta ir jūs e, tą to įdėmiai klausėtės, taigi aš nebesiplėsiu. Pasikuklinsiu šioje vietoje. Matote ir turite visi kalbėtojų sąrašą, dalyvių sąrašą bei skirsime kalbėti laiką. Stengsime koncentruotis ties svarbiausiais klausimais, kurie iškils per pirmąjį komentarų raundą iš pagrindinių diskusijos dalyvių. Ir dabar jau galiu kreiptis į du pagrindinius mūsų diskusijos dalyvius, kad išsakytų savo komentarus ir tada jau žiūrėsime, kur link judėsime toliau. Pradėsiu nuo Marytė. Kaip ir sakiau, vadovavote e, rinkimų stebėjimo misijai vykusiai į Keniją praėjusiais metais. Na, o kadangi ir ta sistema nesuveikė tinkamai, teko netgi teismo sprendimu kartoti rinkimus. Tad mano klausimas būtų, ar buvo galima tuos trūkumus dar prieš rinkimus kaip nors identifikuoti, gal kaip stebėjimo misijos vadovė turite menyje kokias, kokias nors priemonės galimas, kurios padėtų tas problemas identifikuoti ar kaip manote, kad galima būtų jums dirbant, vykdant savo užduotis, stebėti tinkamai skaitmeninių technologijų e, naudojimą, kai Tana atvyks, dar taip pat sutiksime žodį, žinoma, jai. Ačiū, ačiū už sutiktą žodį pirmininkui ir už galimybę e, kalbėti jums e, man labai rūpinčiais klausimais, tai yra teisės viršenybės e, principo įgyvendinimu ir IRT naudojimu šiam kontekste. Manau, kalbant apie rinkimus, svarbu pastebėti, kad tikrai Kenijos atvejis e, buvo labai įsimintinas, bet e, nebūtinai reiškia, kad tai galėtų mm, vykti pas mus ir kad tai yra e, tokia didžiulė grėsmė mums, bet vis dėlto, ko galima pasimokyti iš Kenijos pavyzdžio, tai yra, kad esama įvairių algoritmų, priemonių, technologijų ir programų, kurių mes taip gerai nevaldome ir nesame įsigilinę į visas galimas pasiekmes. Klausimas buvo apie tai, kaip mm, užtikrinti atskaitomybę e, visuomeniai, e, privačių įmonių ir taip jau nutiko, kad aukščiausiam teismui nepavyko užsitikrinti prieigos prie e, serverių atitinkamų, kad būtų galima patikrinti duomenis ir vėliau juos tik patikrinus e, teko priimti sprendimą pakartoti rinkimus. Ko galima pasimokyti iš e, to, kas įvyko Kenijoje, kalbant apie kitas e, stebėjimo misijas būsimas, tai tikriausiai kalbą reikėtų pakreipti viešųjų pirkimų linkme, jeigu nėra numatomi tarpusavio mm, supratimo memorandumai, e, nepasirašomi jie prieš e, pasamdant kokias nors e, privačias įmonės atsakingas už e, tokius procesus ir organizavimą, tikrai gali būti skaudžių pasiekmių ir bus pakengta pagrindiniams žmogaus teisėms. Tikrai grėsmių buvo iškilę daug, taigi mes reikalaujame, reikalavome išsamaus testavimo, įvertinimo taikomų technologijų, tai natūralu. Jeigu žadi taikyti kokias nors naujas technologijas, e, telekomunikacijų, e, ryšių technologijas, turi jas patikrinti, kaip jos veikia, ar sklandžiai veikia, taip pat e, reikia sudaryti galimybės, taip pat ir um, atitinkamam personalui spręsti tas problemas, jeigu jų iškyla dar iki rinkimų dienos. Kita klausimo dalis kaip yra traktuojami tie duomenys e, sistemoje, kas turi prieigą prie jų, kas e, gali matyti registrus, jų duomenis, kaip tai dera su um, teisės aktų numatyta tvarka. Mm, duomenų apsaugos įstatymų Kenijoje nėra. Ta visų pirma reikia pasakyti. Paprastai tie įstatymai numato reikiamus saugiklius, um, pavieniams asmenims e, e, skirtus e, siekiant užtikrinti jų asmens duomenų saugumą. Taigi Kenijai tikrai dėrėtų um, turėti tokį įstatymą. Toliau klausimas dėl rinkiminių, rinkimų proceso, um, proceso organizavusių tarnybų gebėjimo samdyti tinkamus subjektus kitus, dėl jų įgūdžių turimų. Iš tiesų, tą svarbu užtikrinti. Nes kokiagi dar šalis numatytų prieigą prie tokių jautrių duomenų ir sistemų trečiai šaliai. 2016 metais JAV gal panašus dalykas nutiko ir galima garsiai pasvarstyti, kas nutiktų, jeigu aš, kaip parlamento narė, e, rinkimų stebėjimo mm, misijos e, narė ar vadovė, paprašyčiau prieigos e, prie JAF atitinkamų sistemų. Ar JAF vis dėlto atkreiptų dėmesį į tų duomenų svarbą, į tuos jautrius duomenis ir vis dėlto neleistų man turėti prieigą. Tai tas klausimas yra labai svarbus ir turi būti apie tai galvojama, vykdant stebėjimo misijas ir sudarant įvairius susitarimus. Kartais mm, įvairūs susijęs subjektai tikrai nėra užtektinai stiprus ir turintis reikiamus išteklius. Dezinformacija e, plinta tikrai labai sparčiai dėl socialinės žiniasklaidos priemonių ir e, yra nusitaikoma į labai konkrečias tikslinės auditorijas ir sunku tuos procesus suvaldyti. Gali būti, kad e, Vienas žmogus mato vienas e, reklamas, kitas kitas. E, Labai sunku atsekti, kas e, kurias kur įkelia, kas jas finansavo, tas reklaminės žinutės. Ir reikia aiškintis, kaip yra naudojami duomenys tokiam mėginimui paveikti tikslinės mikro grupės Dažnai e, dezinformacija plinta be galo sparčiai, tai yra labai rimta grėsmė ir sunku paskui tą dezinformaciją išsklaidyti. Na ir paskutinis komentaras dėl labai svarbios, svarbaus aspekto, dėl patikimumo. E, tikriausiai Kenijos e, piliečiams kilo klausimų daug dėl to, tačiau vis dėlto technologija toks jau dalykas, susijęs su tam tikrais iššūkiais e, ir turi veikti patikimai visa sistema ir teismai, įstatymai, turi būti pasitikima institucijomis, o Kenijoje matėme, kad tikrai labai menkai buvo pasikim, pasitikima jomis, e, buvo daug polarizacijos e, tarp įvairių stovyklų, politinių pažiūrų, taip pat ir institucijų, Na ir IT specialisto nužudimas, Krismaso Sandro nužudimas e, paskleidė e, labai daug e, abejonių visų rinkimų procesu ir mes taip pat turėjome ir įtarimų dėl mėginimo įsibrauti į kai kurias informacinės sistemas, tačiau neturėjome užtektinai įrodymų. Bet polarizacija tikrai vyko. Ir manau, kol kas pasakysiu tiek. Tikrai labai specifiniai iššūkiai kyla informacinių technologijų srityje, tos naujos technologijos neturėtų kita vertus e, neleisti mums e, matyti viso konteksto, viso vaizdo ir tinkamai vertinti jų įtraukimą į procesą. Ačiū, Maryčia. Dabar kreipiuosi į Taniją. Vienas iš dalykų, kuriuos paminėjo Marytė, yra, kad turime labai atsakingai žiūrėti į domenų tvarkymą, domenų apsaugą, tai kaip, kokį vaidmenį tai vaidina rinkimų procese. Ir SBO ir demokratinių institucijų ir žmogaus teisų biuras tikrai daug daro, šioje srityje tengiasi skirti tam dėmesio ir kaip manote, kaip galima būtų nuo tradicinių būdų ir priemonių pereiti prie IRT ir kaip tinkamai užtikrinti prieigą prie duomenų ir asmens duomenų apsaugą. Very much. Uh, I, I was very... Ačiū. atidžiai klausiausi Maryčės patiktų atsakymų bei praktinių pavyzdžių. Ta patirtis, kuri, kurią jie apibendrino, sutampa su mano kaip stebėtojos, rinkimų stebėtojos patirtimi. Ir taip pat kokia kryptimi plėtojasi ODIHR institucijos metodologiją ir kaip, kokio, ko, ko, kokiu keliu ją turėtume nukreipti. Kalbant apie tai, ką e, šis biuras vadina nauj, naujosiomis balsavimo technologijomis, tai aprašyta jūs, jums sutiktoje informacinėje medžiagoje ir beveik visuose rinkimuose naudojamos vienokios ar kitokios technologijos, bet ypač ta technologija naudojama e, balsuojant ir skaičiuojant balsus ir buvo keliamas klausimas, ar ta technologija atitinka įvairius e, pažangiosios praktikos kriterijus pirmoji rinkimų misija, kuriai vadovavau, o tikro organizacijos vardu, buvo rinkimų stebėjimas Estijoje. Man teko labai greit visko išmokti. Estija, kaip žinote, tikriausiai yra vienintelė šalis pasaulyje, kurioje visapusiškai taikomos nuosios technologijos ir galima, šalyje galima šimtų procentų visi gali balsuoti internetu ir, ir visiems tai primtina. Tačiau dvi, du informacijos technologijų specialistai e, toje šalyje praleido dvigubai ilgiau laiko nei, nei mes visi kiti ir parengė ilgą ataskaitą. Iki šiol mūsų organizacija e, yra stebėjusi, kaip gyvendintos naujosios technologijos rinkimuose 14 šalių. Taigi tai nemenka patirtis ir parengta nemažai rekomendacijų dėl tų technologijų tinkamo naudojimo. Be abejonės, naujos technologijos naudojimas kelia nauj, iššūkių rinkimų stebėtojams, nes technologijos dėgiamos taip, kad tiesioginis stebėjimas tampa Mm, sudėtinga procedūra. Tačiau 2013-aisiais mūsų Odikro organizacija parengė e, gairių rinkinį šią temą. Ir šių technologijų, balsavimo internetu technologijų tikslas užtikrinti tokius pat standartus, kaip ir balsuojant naudojantis popieriniais biuleteniais. Ir tame gairių rinkinyje kalbama apie tai, kaip vertinti sistemas, naujas sistemas, pavyzdžiui, slaptumo bešališkumo, slaptumo galimės mm, balsuoti slaptai užtikrinimas, taip pat rezultatų nekompromitavimas, turi egzistuoti e, tinkamos priemonės patikrinti e, rezultatus, lygybė ir visuotinumas, dar du principai ir čia tikriausiai iškyla problemų, nes su, tai susijęs su technologijų prieinamumu. Skaidrumas galimybė visiems stebėtams susipažin, stebėti procesą, tačiau tai turi būti prasmingas, prasminga veikla. Pavyzdžiui, jeigu stebi, kaip pareigūnai e, prižiūri aparatūrą, tai nėra prasmingas stebė, rinkimų stebėjimo procesas taip pat rezultatų patvirtinimas ir sertifikavimas, taip pat atskaitomybė, e, auditas, taip pat, kaip minėta jau anksčiau, visuomenės pasitikėjimas. Tai svarbiausia. Jeigu visuomenė nepasitikė tokiamis sistemomis, tai paprastai per rinkimus žmonių pasitikėjimas dar labiau nusmunka. Taip pat e, visiško skaidrumo užtikrinimas ir patikrinimas skaidrumo. Tai, būti, tai būtinas elementas e, užtikrinti konfidencialumą. Jei technologija yra juodoji dėžė, ką tai reiškia? Naujų balsavimo technologijų ekspertai e, mūsų organizacijos rinkimų stebėjimo misijose e, dabar atlieka svarbu vaidmenį. Aš vadovausiu tokiai delegacijai e, rinkimuose Junktinėse valstijose ir aš parengiau klausimų sąrašą, manau, kad jie labai tik, aktualūs tokiuose misijose. Dėl socialinės žiniasklaidos turiu pasakyti, kad Audikro organizacija nėra parengusi metodologijos ar gairių e, leidinio. Mes rengėme tokias gairias, bet esame sukaupę nemažai praktinės patirties, kurią būtų verta apsvarstyti. Ačiū. Dabar norėčiau kreiptis į Vletermą. organizacija, kuriai jai vadovaujate dabar, IDEA, e, skleidžia informaciją apie demokratinius procesus, reformas, rinkimus, dalyvavimą demokratiškoje sistemoje. Išgirdome komentarų dėl informacijos ryšio technologijų naudojimą e, tokiuose kampanijose. Kaip jūs iš savo patirties kaip politikas, kaip vertinate galimybių ir iššūkių, informacijos technologijų atveriamų gal, galimybių ir iškeliamų iššūkių santyki. Kokie pamatiniai principai jūsų nuomonė turėtų būti įtraukti? pati, kuriant rinkimų sistemas, kurios apima skaitmeninės technologijas. Ačiū. Ačiū už tai, kad e, suteikite galimybę dalyvauti šiame renginėje. Noriu padėkoti Europos parlamentui, komisijai, dirbant e, taip pat DEFCO bei kitiems padaliniams už tai, kad išlieka e, aukščiausių kriterijų lyderių šioje srityje visame pasaulyje? Atsakymas į jūsų klausimą galėtų būti labai platus. Bandysiu apibendrinti ir apibendrindamas sutelkti dėmesį keletą temų. Pavyzdžiui, rinkimų procesų kaip po tokių valdymas, toliau kampanijos vykdymas, e, e, bendravimas, ryšius rytis ir Nors pritariu ankstesniems kalbėtėms, bet klausimas, kuris dar nebuvo aptatas ir kuris yra labai svarbus, tai politinių, rinki, politinių kampanijų ir kandidatų finansavimas ir informacijos bei ryšio technologijų teisingas panaudojimas šioje srityje. Visų pirma, apie e, IRT naudojimą rinkimuose. Tai labai aišku Tai susijęs su kitais žmogaus gyvenimo aspektais, socialiniais santykiais. Tai, tai yra, ar tai yra tarpininkas ir padeda su, sutaupyti labai daug pinigų, pavyzdžiui, išvengiant rinkėjų fizinio registravimo, taip pat pačiame balsavimo etape bei apdorojant rezultatus. Taigi, tai yra šansas labai daug sutaupyti ir mes esame dar tik tai šio proceso pradžioje. Decentralizavimas reiškia, kad ne, nebūtinai reikia investuoti į e, kompiuterin, fizinę kompiuterinę įrangą, užtenka investuoti į kompiuterinės programas. Bet kokiu atveju tai pigiau nei balsavimas popieriniais biuleteniais, nes toks balsavimas yra tikslesnis, našesnis, toks pat, taip pat toks procesas yra labiau prie, prinamesnis, kalbu apie rinkėjų registravimą, rezultatų apdarojimą. Tai vyksta skaidriau ir sparčiau ir tai lengviau. Taigi tai labai teigiami aspektai. Ir jeigu mes kalbėtume apie um, sukauptos praktikos mainus, jeigu užsikrintume tos praktikos mainus, uh, taip labai daug pasiektume. Taip pat, taikant techno, skaitmės technologijas, išvengiama sukčiavimo, nes išvengiama žmogaus klaidos veiksnio. Naujosios ir demokratijos šalise dažnai pasitikėjimas institucijomis valdžia yra menkas ir yra daug bandymų manipuliuoti procesais rinkimų metu. Taip pat svarbu tai, kad kai kurie aspektai gali pritraukti daugiau rinkėjų ateiti balsavimą. Ne, jeigu yra lengviau, jeigu tampa lengviau balsuoti, pažiūrėjau, jeigu ne, neprivalai eiti į e, rinkimo apylinkę, tai gali užtikrinti didesnį rinkėjų dalyvavimą. Bet, kaip jūs sakėte, kaip ir visose žmogaus veiklos rytise yra ir minusų. E, yra praktinių arba e, įtariamų bandymų manipuliuoti tokiamis sistemomis ir vertinant tai, kaip žmonės suvokia rinkimų sistemą. Ir tai priemonių naudojimas rinkimuose e, iškelia daugiau iššūkių negu popierinių biuletenių e, sistema. Kaip jau sakiau, žmogaus veiksnys Kai kalbame apie IRT technologijas rinkimų, rinkimuose, kai kurie dalykai tampa sudėtingesni. Pavyzdžiui, mano mama nepasitikė e, informacijos technologijomis ypač jeigu jas reikia naudoti rinkimuose. Bandysiu penktadienį savo mamą dar kartą įtikinti, kad nereikia bijoti balsuoti internetu. Nors kai, kurie, kai kurios tokios situacijos atrodo mums juokingos, bet tai visai realūs dalykai. Ir kartais ne iki galo vertiname žmonių, kai kurių gyventojų grupių požiūrį. Uh, Tos skaitmenės balsavimo sistemos, aišku, kartais būna neatsparios hekeriams. Todėl e, tinkamai sutvarkius tuos procesus galima viską e, išvengti tų galimų e, klaidų įtraukus iš dalies, numatant, ir, ir, pavyzdžiui, taip pat ir galimybę balsuoti popieriniais biuleteniais ir taip sumažintume žmonių nepasitikėjimą informacijos ir ryšio technologijų, jomis pagristų rinkimų procesų. Toliau kalbant apie tai, kaip vykdomos rinkimų kampanijos, nekartosiu to, kas jau pasakyta, įvertinkime pozityvius aspektus. Naujosios technologijos įvykdė revoliuciją e, tame, kaip mes dalinamės informaciją. Informacija yra laisvai prieinama. Galima dalintis informaciją su visais žmonėmis pasaulyje, visuose pasaulio kampeliuose. Galima tiesiog kreiptis į politinius lyderius. Vyksta atviresnis komunikavimas, Taip pat užtikrinant duomenų, tinkamą duomenų, asmens duomenų apsaugą, rinkimai tampa prieinami visiems piliečiams, e, skaitmaniniai rinkimai prieinami visiems piliečiams, be jokių apribojimų. Apibendrinant, reikia pasakyti, kad socialinė žiniasklaida ir, jo, ir platus jos panaudojimas užtikrina lygesnės galimybės Ir tai taip pat mm, sumažina kaštus, tas procesas tampa pigesnis, bet žinoma, e, turi likti bendravimas tarp visų trijų pusių. E, silpnosios pusės, echo chambers atvejais. E, kartais piknaudžiaujama, e, teikiant turinį tam tikroms tikslinėms auditorijoms, Dar vienas atvejs tai boto atakos. Ir valdžios institucijos turėtų suvaidinti savo vaidmenį. Manome, kad ES institucijos e, turėtų veikti čia. Ir dar vienas aspektas, kurį norėčiau paminėti, susijęs su skaidrumu ir, žinoma, pažanga tai yra tam tikros dalies privatumo netekimas. Ne, nekalbant apie piliečius, bet kandidatai dalyvaujantis procesuose, ko, kiek toli esi pasirengęs nueiti ir kokį spaudimą gali atremti atskleisdamas privačius duomenys apie save. Indonezijoje galioja įstatymai, pagal kuriuos e, reikalavimą, kad politiniai kandidatai leistų susipažinti su savo e, lygos istorijomis, medicininėmis informacija apie juos. Galiausiai informacijos ryšio technologijų priemonės ne tik pakeitė informacijos mainus, informacijos srautus tarp e, piliečių ir įvairių atsakingų institucijų, bet, bet visa rinkimų ekosistema labai smarkiai pasikeitė. Yra pozityvių dalykų, pavyzdžiui, didesnį vaidmenį vaidina. Minios finansavimo metodas. Obama panaudojo tokį metodą ir taip užtikrinamos lygesnės galimybės visiems, taip pat tinkamai panaudojant informacijos ir ryšio priemonės galime veiksnašiai atskleisti politinių kampanijų finansavimo šaltinius, kandidatų finansavimo šaltinius, taip užtikrinamas didesnis skaidrumas ir sumažinama korupcija su rizika. Mes daug dirbame šią sritį, esame parengę vadovėlių šią temą, vadovų šią temą. Tačiau yra ir tam tikrų niuansų, nes kai kurios iš tų sistemų, kurios užtikrina didesnės galimybės išsiaiškinti, kokie yra finansavimo partijoms ir kampanijoms šaltiniai, dažnai kol kas ta informacija teikiama savanoriškų pagrindų ir našus sprendimai egzistuoja tik tada, kai pasiektas tam tikras skaitmenių technologijų brandumas. Jei ne, galima tikėtis piktnaudžiavimo atveju. Taigi toks būtų e, IRT technologijų vertinimo apibendrinimas e, rinkimų rengime, taip pat rinkimų kampanijose, kuomet rinkim, už rinkimus atsakingos institucijos bei kandidatai bendrauja su piliečiais. Ir trečia, finansavimo šaltinio atskleidime jos vadina vaidmenį, taip pat nustatant finansinius srautus kandidatams ir partijoms. Ir tikrai galima pasiekti dar daug plačiau dėgiant ir tai sprendimus. Just, uh, uh Dėkoju norėčiau pasakyti tokią praktinio pobūdžio pastabą prieš suteikdama žodį Pat Merlow. Tie, kurie iš jūsų norės paskui pasisakyti, tam, kad mes pagreitintume visą diskusijų procesą, e, todėl jūs turėtumėte užpildyti tokią registracijos formą. Tai yra regist, registracija ne pagal e, E, IT kažkokias technologijas, o mes tiesiog, kad žinotume, kas nori pasisakyti ir kad galėtume jums suteikti žodį, kad žinotume, kur jūs sėdite. Taigi, jeigu jūs turėsite komentarų, prašyčiau užpildyti tą formą ir atsiųsti mums. Na, o dabar Pat, jūs turite ilgą patirtį e, rinkimų stebėjimo vertinimo. Ir ar jūs e, pamatėte, koks yra to skaitmeninimo poveikis tiek rengiant rinkimus, e, tiek juos vertinant. Norėčiau, e, kad pakalbėtumėte apie skaitmenimo poveikį rinkėjimų metodologijai. Ir kalbant apie Europos metodą, yra vienas svarbus dalykas, tai yra E, pačios rinkimų kampanijos stebėjimas ir vertinimas ir kaip tai galima į tą procesą įtraukti socialinę, e, socialinius tinklus, ar mums to reikia. Ir pavyzdžiui, Marytė apie tai kalbėjo, e, ar reikia kažkokių minimalių reikalavimų kalbant apie prieigą prie rinkimų stebėjimo misijos. misijos. Tai yra, kad nebūtų e, kišamasi į viso proceso integralumą. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmas dalykas, ką aš norėčiau padaryti, norėčiau parodyti jums veidrodį, kad jūs galėtumėte pamatyti save veidrodyje, nes Aš e, žinau, kad ne vienas iš jūsų, e, nedaug kas iš jūsų yra buvę paskutinis kalbėtojas diskusijoje ir kaip sunku paska, pa, kažką pasakyti, nes e, kiti jau prieš tai kažką pakalbėjo. Ir tai susijęs su laisvė, su laisvė tylėti, klausyti kitų, bet e, kai kurie iš klausytojų žino mane ir žino, kad aš nepasinaudosiu šitą galimybę, patilėti ir paklausyti, o aš kaip tik e, e, pa, pa, pabandysiu tiesiog pakalbėti apie demokratijos gynimą. Ponas Panseri, kuris e, davė mums iššūkį dalyvauti šioje diskusijoje, e, apie tai kalbėjo ir kalbant apie technologiją, Mes turime e, suvokti, e, kas slypi už tam tikros veiklos. Ir mes turime suprasti esminius principus, teisinį pagrindą, pagal kuriuos mes veikiame. Ir, ir tiems, kurie mane pažįsta, aš e, neužsidėsiu dabar teisės profesoriaus skrybelės ir nepradėsiu mokyti visų. Mes e, kalbame apie suverenumą, apie tautos suverenumą ir, pavyzdžiui, mus dažnai pakė, pakviečia vyriausybė ir, ir e, tai yra labai svarbu, nes mes e, turime žiūrėti, kad ta šalis būtų demokratinė ir kad jinai būtų taip vertinama. Ir tai yra labai svarbus dalykas, ypač kalbant apie tų e, rinkimų teisėtumą. Ir kaip tai bus, kaip tie, kaip tie e, rinkimai įtakos e, procesus ir kaip ta valstybė integruosis į tarptautinę bendruomenę. Kažkas kalbėjęs prieš mane sakė, kad rinkimai priklauso žmonėms ir yra labai svarbu, e, ką, kokia, kokiu metodu mes remiamės ir e, tai būtent e, turėtų būti įtakojama to esminio suvokimo. Ir mes turime padaryti viską, kad užtikrintume, kad e, piliečiai galėtų tarsi vadovauti tam procesui, kad jie turėtų jausmą, kad e, tie rinkimai tarnauja jiems, kad e, ir tai aišku e, skamba gana paprastai, bet tai yra gana sudėtinga, nes visuomenės pasitikėjimas nėra aklas pasitik, pasitikėjimas. Ir mes turime e, kalbėti apie e, rinkimų taiko, e, taikų procesą ir, ir taip pat reikia atsižvelgti į tokius dalykus kaip tam tikros krizės, kuomet reikia mobilizuoti žmonės. Aš taip pat buvau su Maricija Kenijoje ir tai, ką mes matėme, tai buvo ne technologijų e, kažkoks nepasisekimas, e, bet tiesiog, kad pati vyriausybė, pati valdžia nesugebėjo sukurti pasitikėjimo. Ir e, tai nereiškia, kad tie rinkimai e, buvo neteisingi. Tiesiog esmė buvo ta, kad niekas nepasitikėjo tais rinkimais. Ir, ir dalis problemos, kaip jau minėjo Marytė, yra tai, kad buvo siūlomi e, kontraktai su užsienio kompanijomis ir ta kri, kritinė, info, kriti, kritiška informacija buvo e, e, teikiama kažkur kitur ir nebuvo galima gauti informacijos laiku. Ir mes čia matome esminius prieštaravimus, su kuriais buvo susidurta. Mes turėtume mes turime žiūrėti, ar procesai, kurie vyksta e, e, Kenijoje ar kitoje šalyje, jie yra, ar jie yra įtraukus, ar jie yra e, e, sąžiningi ir mes turime e, kaip stebėtojai žiūrėti, ar pavyzdžiui e, viskas vyko teisėtai, ar a, dalyvaujančios partijos turėjo galimybę E, stebėti, kokie sprendimai buvo priimti, ar viską darė technologijos, kai buvo Kenijoje, ar buvo kažkas, kas e, įtakojo techninius sprendimus. Tai yra klausimas, kurį mes, kaip rinkimų stebėtojai, e, tarsi praleidome Kenijos atveju. Ir tai paaiškėjo E, pačiame procese. Ir kai e, mes kalbame apie ilgalaikį stebėjimą, e, tai mes turime vertinti ne tik pačius rinkimus, bet visą politinį procesą. Ir jeigu yra galimybė vertinti tą procesą šalyje ir jeigu tai daro politikai, tai aš manau, kad ir Europos politikai, ir transatlantiniai politikai turėtų daryti viską, kad e, rinkimai vyktų pagal, kad būtų įtraukus ir skaidrus ir kad e, e, visi būtų įtraukti į sprendimų prieimimą. Taip, aš taip pat norėčiau pakomentuoti socialinių tinklų įtaką ir kaip ma, ma, Maricija pastebėjo, yra svarbu išvengti juodosios dėžės efekto ir e, kodėl e, e, kažkas turėtų būti suinteresuotas skirti lėšas tom technologijoms, e, kurios atitiktų tarptautinius standartus. Tai yra jungtinių tautų priemonės, žmogaus teisų atitinkamas priemonės ir, ir Tai atsispindi taip pat ir rinkimų stebėjimo deklaracijoje, kuri buvo taip pat šiandien minėta. Ir taip pat yra labai svarbu, e, e, kad, vis, kad visas procesas atitiktų e, tam tikrus e, standartus, reikalavimus ir kad tos technologijos suteiktų galimybę žmonėms e, geriau stebėti procesą. Kitas e, svarbus aspektas taip pat susijęs su tuo, kad piliečiai taip pat turi suvokti, kad jų rinkimai buvo teisėti, sąžiningi. Yra, todėl yra labai svarbu, kad jie turėtų prieigą prie visos kritiškos informacijos. Jeigu yra e, naudojamos technologijos, pavyzdžiui, kai, kai yra e, Pavyzdžiui, e, nauja registravimo forma yra arba naudojamos technologijos perduoti rezultatams. E, tai, tai e, turėtų atitikti rinkimų principus. Tai reiškia, kad visi duomenys apie rinkimus turėtų būti prieinami ir jie turėtų būti prieinami laiku, uh, kad būtų galima pasitikslinti re rezultatus ir, pavyzdžiui, Zimbabvėje e, neseniai įvyko. Taip, mes galėsime truputį padiskutuoti apie tai, kodėl taip įvyko. Ir taip pat tos tie duomenys turėtų būti gaunami, prieinami taip, kad būtų gaunami atsakymai į klausimus. Ir e, Ir aš, ne, ir aš manau, kad e, visose valstybėse, įskaitant ir JAV, technologijos gali atitikti tuos principus. Bet norėčiau e, pasakyti dar vieną e, aspektą susijusi su informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis. E, yra labai svarbu, kad e, skaidriai vyktų e, E, viešųjų pirkimų procesas, negalima, e, galima e, stebėti, kaip yra priimami sprendimai ir ar techninės specifikacijos atitinka reikalavimus. Todėl reikia išbandyti tas techninius procesus. Todėl yra labai svarbu, kad mes stebėtume ne tik rinkimus, bet, pavyzdžiui, stebėtume ir taip pat viešųjų pirkimų e, technologijų e, procesą. Todėl e, čia reikalingos naujos technologijos. Taip pat kalbant apie socialinius tinklus, jeigu mes kalbame apie linkimus ir Ir jeigu mes kalbame apie tai, kad rinkimai yra tam tikras įvykis, jis yra e, proceso dalis, tai e, reikia suvokti, kad e, rinkimų negalima atskirti nuo viso politinio ir socialinio gyvenimo šalyje. Todėl socialinių tinklų informavimo e, ir dezinformavimo technologijos taip pat vaidina svarbu vaidmenį. Pilietis turi būti laisvas pasirinkti, E, ar jis e, nori eiti į politiką, ar jis nori eiti e, balsuoti. Ir tas piliečio pasirinkimas turėtų būti laisvas. ir tai yra susiję su atitinkamais politiniais procesais vykstančiai šalyje ir pasitikėjimu tais procesais. todėl yra labai svarbu, kad būtų, pavyzdžiui, prieinama informacija apie rinkimų kampanijos lėšas. Čia yra toksai kritinis aspektas ir jeigu e, informacija yra prieinama, jeigu piliečiai gauna esminę informaciją, tai ir jeigu yra kažkoks nepasitikėjimas tą informaciją, nes kai kada tiesiog e, specialiai yra pateikiama e, blo, informacija, neigiama kažkokia informacija apie konkurentą rinkiminėje kovoje. Ir, ir todėl e, yra labai svarbu pasitikėti visą sistemą. Ir Ir tai yra labai svarbu, kalbant apie užsienio ryšius, mes tą visi suprantame. Ir pavyzdžiui, kai stebėjome referendumą Kolumbijoje dėl taikos iniciatyvos, matėme, kad buvo e, daroma įtaka iš užsienio ir e, buvo e, skleidžiama dezinformacija ne iš tos valstybės, e, pavyzdžiui, kriminaliniai sindikatai buvo įtraukti į, į tą, tą procesą. Todėl yra labai svarbu e, atskirti, kas yra tie veikėjai. Galbūt tą turėtų daryti žvalgyba ar e, socialiniai, e, socialinių mokslo atstovai, bet iš tiesų e, E, rinkimų stebėtojai turėtų sugebėti įvertinti situaciją ir todėl yra labai svarbu, kad mes bendrautume su atitinkamai žiniasklaidos atstovais, pilietinių, e, pilietinių, e, pilietinės visuomenės organizacijų atstovais, kad galėtume žinoti, kas vyksta ir kuri informacija gali būti tikra, o kuri ne. Ir Ir Todėl yra labai svarbu, kad bendradarbiautų rinkimų stebėtojai, e, socialinė žiniasklaida ir vietos organizacijos. Aš 25 e, metus jau dirbu kaip e, rinkimų stebėtojas ir aš manau, kad jeigu mes apie tarptautinius apie tarptautinės rinkimų stebėjimo misijas e, kalbėsimės ir keisimės patirtimi. Mes e, padarysime viską, kad tos misijos būtų veiksmingos ir e, reikia padaryti viską, kad piliečiai patys valdytų rinkimų procesus ir kad jie vyktų demokratiškai. Thanks very much, Pat, and thanks to Ačiū. Ačiū visiems keturiams diskusijoms, diskusijos dalyviams. Dabar turėčiau ir pats daug klausimų jums, tačiau žinau, kad ir salėje yra norinčių jūsų ko nors paklausti, taigi savo klausimus praleisiu, tada galėsite trumpai sureaguoti tai galbūt dabar ir po to klausimų raundas. Taip, labai svarbu dėl testinio rinkimų proceso stebėsenos proceso. Manau, tai svarbus klausimas Europos Sąjungai, nes e, nuolat persidengia, mm, ar turėtų persidengti rinkimų stebėsenos misijos e, tikslai ir mm, formuojama politika, turėtų būti keičiama informacija, mm, kaip ir turėtų būti stebimas ir rinkimų procesas, ir pati politinė padėtis dėl mm, to, kiek kainavo Kenijos rinkimai, ką kainavo Kenijos rinkimai, tai galime bent jau pasakyti tai, kad 19 mm, milijonų rinkėjų e, registruotų yra, o 500 milijonų e, buvo išleista per rinkimus. Nigerijoje 70 milijonų registruotų rinkėjų, o kaštai buvo 603 milijonai jav dolerių. Maždaug 8,6 jav dolerio asmeniui, maždaug du trešdaliai gal tų pačių e, išlaidų, tai neaišku, ar čia dėl IT panaudojimo ir te tai panaudojimo sumažėjo tie kaštai, nu, dėl teisės aktų, tai ir, ir, ir socialinės žiniasklaidos Tai yra platforma, kurioje pavieniai asmenys gali iš, išreikšti savo nuomonę, bet Petas visiškai teisingai užsiminė ir apie tai, kad galima labai išnaudoti socialinės žiniasklaidos priemonės, jeigu turi tam lėšų, išteklių ir galima veikti per jas organizuotai. Uh, Taigi, iš tiesų socialinė žiniasklaida tampa tokiu lik e, viešosios nuomonės e, formavimo turgumi ir sunku žiūrėti, kas kokią žinutę siunčia, kas ką, e, kokią informaciją nori paskleisti ir, ir tikrai nebūtinai žaidimo sąlygos yra vienodos visiems ten. Ačiū, Maryčia. Jeigu man leis e, diskusijos dalyviai kiti, dabar kreipsiuosi į salės dalyvius. Ir ponios Sedefeld paprašysime užduoti klausimą. Esate atvykusi iš Švedijos parlamento ir esate taip pat OEC parlamentinės asamblėjos narė. Taip, ponė pirmininkė, iš tiesų buvo labai įdomu klausytis visų. Ir norėjau pasisakyti dėl IRT panaudojimo. Tai, manau, tendencija, kurios mes neturėtumėm stabdyti ir negalime sustabdyti, tačiau tos šalis, kurios taiko IRT, e, turėtų tą daryti tinkamai. Ir čia iš tiesų kilas klausimas dėl skaidrumo kalbant apie pačius rinkėjus, nes jeigu tai yra visuomenė, kur trūksta e, to patikimumo, jeigu nėra užtektinai atsakingai žiūrima į dalykus, jeigu esama korupcijos atveju, turi būti dar daugiau skaidrumo užtikrinama per IRT. Antraip kils didžiulė grėsmė, kad e, rinkėjų skaičius nepadidės, o kaip tik vis mažės. O kaip žinome, tai tikrai turi lemiamų pasiekmių demokratijai. Todėl turėtumėm remti tas šalis, kurios siekia plėtoti RT sistemas, kad darytų tą skaidriai. Kitaip tikrai susidursime su didžiuliais keblumais. Ačiū. Ačiū. Um, Mr. Ellison. Ačiū. Pone Ellison, Europos parlamento, Europos parlamento narys 25 vieta. Ačiū. Pirmiausia, noriu padėkoti už tai, kad buvo suorganizuota, surinkta ši konferencija. Ačiū visiems pagrindiniams diskusijos dalyviams, nes manau, kad tai puikus būdas e, keistis informaciją, žiniomis. Na, o pono Melo pasisakymas man ypatingai įstrigo e, ypatingai dėl to, kai jis kalbėjo apie veidrodį. E, ėmiau ieškoti savo vietos numerio, o, o iš tikrųjų taigi čia yra nurodytas e, stalo numeris, stalelio numeris. Tai, tai reikia matyti ten žiūrėti. Ačiū, bet mes turim veidrodžius, tai mes galim viską įžiūrėti. Next I have uh, Mr. Gysi Hil Tapoko. Uh, from the African. Ponas Kiseil Tapoko. 102 vieta. Prašom, žodis jums. Ir beje, yra verčiama į vairias kalbas, tad galite pasirinkti, kurią norite kalbėti. Prašom. Baigim. Voilà. Ah oui. Allez-y. The microphone was on. Okay. Yeah. Merci. Merci beaucoup. Ačiū. Um, savo klausimą norėčiau uh, aptarti galimus sprendimus kurie ryškėja po šių įdomių diskusijų. Svarbu stebėti, kas vyksta, bet svarbu ir e, numatyti galimus sprendimus, kurie padėtų pasipriešinti e, žiniasklaido, per, per žiniasklaidą vykstančioms manipulacijoms rinkimuose mūsų šalise. E, E, Afrikoje, Afrikos Sąjungos šalise nežinome, kaip tą reiškinį kontroliuoti, netgi per, per socialinę žiniasklaidą žmonės yra žudomi, yra sklinda įvairios kitokios nelaimės. Taigi, kal, jeigu kalbame apie rinkimų procesus, kaip pasipriešinti, kaip užkirsti tą melagingos informacijos srautą, kuris veikia mūsų rinkimus. Svarbu, kad išriškėtų sprendimai, kelias į sprendimą po, po mūsų e, diskusijų šiandienos. ta, tas, ta grėsmė yra baisesnis dalykas nei terorizmo grėsmė šiandien, nes e, nežinome, kaip tą informaciją, kuri mus pasiekė, panaudojame, kokie yra jos šaltiniai ir koks bus jos poveikis rinkimų procesams. Taigi, ką galėtume padaryti, pasipriešinti, kaip galėtume. Um, Ačiū. 90, 90 vieta Galmi Kalmertinės iš Venecijos komisijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Nu, norėčiau e, išsakyti keletą pastabų ir užduoti klausimą. Pirmasis komentaras. Europos taryba yra parengusi e, konvenciją dėl e, nusikalstamumo e, kibernetinėje erdvėje, dėl kibernetinių nusikaltimų ir galbūt konferencijos dalyvių sudomins tai, kad vyksta darbas, rengiamas papildomas protokolas prie šios konvencijos, dėl to jos atnaujinimo, taip pat tai susijęs su domenų apsaugos rytimi dezinformacija ir melagingos naujienos e, rinkimų kampanijų metu. Žinome, kad tai yra didžiausi iššūkiai demokratiškose rinkimuose. Dažnai tai kompromituoja situaciją ir neužtinka lygių galimybių, neužtikrina lygių galimybių kandidatams. Svarbiausi iššūkiai susijęs su žodžio laisvė bei e, kandidatų dalyvaujančių rinkimuose E, lygių galimybių užtikrinimas. Ar jūs manote, kad reikia užtikrinant žodžio laisvę leisti toms visoms žinioms plisti ir sklisti? Pirmininkas, ačiū. Ačiū visiems kalbėtėms už tai, kad laikėsi pasisakymui skirto laiko ir kalbėjo glaustai. Taip retai nutinka ir džiaugiuosi dėl to. Dabar žodis pono Dido Raso iš Ketijos. Vokietijos nacionalinės asamblėjos 148 vietoje. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėlė, padėkoti Maryčiai už Kenijos rinkimų stebėjimą. Noriu pabrėžti, kad auditorijai e, labai svarbu būtų paaiškinti, kad tie rinkimai minėti e, Kenijoje buvo šešeri rinkimai vykę vienu metu ir vieninteliai rinkimai, dėl kurių iškilo abejonių, buvo prezidento rinkimai. Taigi tai svarbi pastaba. Noriu užduoti štai kokį klausimą ir pasakyti, kad jeigu Kenijos piliečiams reiktų balsuoti rytoj. Aš kaip parlamento narys sakyčiau, kad mums reikia rinktis informacinės technologijas, skaitmenės technologijas, o ne popierinio biuletenio variantą, nes e, 11 pastarųjų rinkimų buvo surenkti būtent pasitelkus balsavimo popieriniais biuleteniais sistemą. Man atrodo, kad galima patikrinti e, rinkimų sažiningumą ir, ir, ir teisėtumą geriau, jeigu vyksta balsavimas pasitelkiant skaitmeninės technologijas. Mano klausimas. Ar, apie ką mes kalbame? Ar rinkimų proceso tobulinimą, ar apie uh, politinių procesų tobulinimą ar gydimą kabutėse. Jei pažvelgsime į rinkimus ir kaip jie vyksta, taip vadinamosi, besivystančiose šalise, galbūt mes pasiekėme tokį momentą, kuomet galėtume atvykti į jūsų šalis ir pasižiūrėti, kaip jūs organizuojate rinkimus. Ar iš tikrųjų e, lieka tas popieriaus e, įspaudas, ar, ar iš tikrųjų naudojamos skaitmenės technologijos. Nes pažvelgus ją į praeitį ir, ir pasižiūrėjus, kurie rinkimai buvo paskelbtis teisėtais ir bešališkais, galbūt mes sugrįžę į savo šalis galėtume pasitelkęs tą įgytą patirtį koreguoti savo rinkimų sistemas. Pirmininkas, ačiū toliau. Jean Lambert, Europos parlamento nari, 23 vieta. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pratesti ką tik išsakytas mintis. Tie iš mūsų, kurie yra dalyvavę rinkimų stebėjimuose, tai žinome, kuomet, kad, kuomet grįžtu į savo šalį ir pasižiūrėjus, kaip ten viskas vyksta, aš pateikčiau pasiūlymų, kaip juos patobulinti prieš kitus rinkimus. Ir būtent tokie dalykai tampa svarbus šiuose diskusijose. Norėčiau pakomentuoti kai kurias išsakytas mintis dėl informacinės betvarkės ir e, kai kurias čia tema patiktas rekomendacijas. Aš esu Junktinės karalystės, na, jau, jau tuo viskas pasakyta. kurios institucijos yra patikimos, kurių institucijų skelbiama informacija žmonės remiasi. Pavyzdžiui, ar rinkimų, vyriausiai rinkimų komisija yra tokia institucija, būtų geriausia, jei e, e, vyriausios rinkimų komisijos e, sukurtų spartaus reagavimo mechanizmą ir kuomet pasirodo neteisinga informacija apie tai, kad koalicija paskutinė minutė priėmė sprendimą įvesti draudimą keliauti ar kaip paskelbim panašus dalykai, kad žmonės galėtų e, kreip, pasitikrinti, ką sako vyriausia rinkimų komisija ir kad būt tai taptų e, tuo, kad, kad tai būtų tikros informacijos šaltinis. Kalbėdama iš ES perspektyvos ir, ir kalbėdama apie investicijas į tinkamai dirbančių žurnalistų elgesio kodeksą. Galbūt reikėtų raginti žurnalistus patikrinti faktus prieš juos skelbiant. Arba reikėtų juos raginti išsiaiškinti, ar tai, ką jie skelbia, iš tikrųjų yra tikri dalykai. Pats rinkimų procesas. Daugybė apžvalgininkų, žurnalistų mano, kad visi techniniai aspektai susijęs su procesu yra labai nuobodus dalykas ir apie tai nerašo. Manau, kad būtų gerai, jeigu būtų rašoma ir apie tai dėl neapykantą kurstančių kalbų. Kalbant apie tai, reikia galvoti, kas yra, kur yra politinių partijų atsakomybė. Kalbu apie politinių partijų narius, kurie patys kursto neapykantą socialinėje žiniasklaidoje ir, ir kaip elgesi partijos. Ar uh, jie iš, išbraukė iš kandidatų sąrašų tokius asmenys? Ar, ar, ar išmeta juos iš partijos, ar tik apsimeta, kad niekas nevyksta ir pasinaudoja tuo neapykantą kurstančių kalbų sukūriamų joms naudingų efektų? Next on my list is Mr. Um... Uh, Dėkoju. Toliau uh, Mario Gale iš Maltos parlamento. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau kryptis į diskusijos dalyvius ir norėčiau kalbėti apie e, minios finansavimą, minios paslaugas. Ir e, tai yra susiję su šalimi, vyksta, e, kurioje vyksta rinkimai. Ir e, toksai e, pasitelkimas minios paslaugų e, stebint rinkimus galėtų būti naudingas dalykas ir pavyzdžiui socialinė, socialiniai tinklai gali būti e, vaidinti svarbu vaidmenį, jeigu yra kažkur rinkimų pažeidimai, jeigu yra kažkur smurtas ir e, panašiai. Ir tada galima nuspręsti, pavyzdžiui, imti papildomus stebėtojus. Ir manau, kad e, būtent tos minios paslaugos galėtų papildyti e, tradicinės rinkimų stebėjimo e, patalpas. Ir iš tiesų manau, kad e, tos šalies stebėtojai galėtų papildyti stebėjimo misijas. Dėkoju. Toliau ponas e, Mike, Michael Svetlik 143 vieta. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš e, e, norėčiau pasidžiaugti tuo, ką pasakė e, mūsų prelegentai, kalbėdami apie informacinės technologijas e, ir apie elektroninį balsavimą. Ir ne, e, tai yra svarbu ne. ne E, dėl to, kad mes norėtume paneigti arba teikti, kad e, technologijos e, pagerina mūsų gyvenimą, bet aš noriu kalbėti apie dešimt metų savo patirtį e, dirbant su suinteresuotomis šalimis ir mes nagrinėjame, kaip geriau technologijas panaudoti rinkimų procese. Ir e, daug tos gerosios praktikos e, E, buvo jau įvardinta šiandien ir mes darėme netgi atitinkamas studijas. Ir todėl yra labai svarbu, kad, politi, e, kad visos politinės partijos galėtų dalyvauti rinkimuose, taip pat ir pilietinė visuomenė, taip pat, kad vyktų uh, skaidrus vertinimo procesas ir taip pat, kad e, būtų e, atitinkamai e, tyriamos tos technologijos, išbandomos. Ir tai yra labai svarbu, kalbant apie rinkimus. Ir pagrindinis iššūkis susijęs su tuo yra, kaip e, tarptautinės stebėjimo misijos galėtų kovoti su tuo iššūkiu, nes susiduria su visų technologijų mm, e, ciklu. Dėkoju. Toliau e, Xavier Mela, tarptautinis rinkimų konsultantas sėdi vietoje numeris 200. Thank you, Mr. Chairman. Um, you mainly mentioned the risk and challenges. Dėkoju, ponė pirmininkė. Jūs kalbėjotės, kalbėjote apie e, riziką ir iššūkius, kurie susiję su technologijomis ir rinkimų stebėjimo procesu. Aš norėčiau pakalbėti apie skaitmeninės technologijas rinkimų stebėjimuose. Ir norėčiau paklausti, ar jums atrodo, kad skaitmeninės technologijos, ypač socialiniai tinklai, galėtų būti naudojami, ar gal net turėtų būti naudojami e, tarptautinių stebėtojų kaip darbo priemonė? Dėkoju. Dabar žodis jūsų kaimynui, ponui Mikal Mayer. Dėkoju. E, atrodo, kad mano vieta 199, ar ne? Taip, gerai. Keletas dalykų. Ši diskusija yra labai įdomi, bet mes turėtume atskirti e, rinkimų administravimo informacinės technologijas. Atleiskite, aš klausiausi pat savęs. <laughs> tai yra nuobodu. Ir toliau socialiniai tinklai kaip viešosios nuomonės e, išsakymas. Ir tai yra du skirtingi dalykai. Kalbant apie elektru... E, rinkimų administravimą, tai galime kalbėti apie elektroninį balsavimą ir taip toliau, o socialiniai tinklai taip pat gali būti susiję su viešosiamis diskusijomis ir panašiai. Tai yra du e, dalykai, dvi kryptis tarsi tų informacinių technologijų. E, ir tai yra susijęs su atskirais iššūkiais, bet e, aišku, kad rinkimų stebėtojai turėtų būti geriau susipažinę su tomis technologijomis ir, ir turėtų sugebėti duoti atsaką jiems. Ir yra labai svarbu, kad e, atsirado naujas tarsi veikėjas rinkimuose, tai yra socialiniai tinklai. Ir dažnai e, tai yra kritikuojama, bet E, kas už, kas už tai yra atsakingas. Ir pavyzdžiui, čia galėtų būti e, rinkimų stebėtojų uždavinys. Jeigu, pavyzdžiui, Facebook'e yra pateikiamas tam tikras e, teiginys, tai būtent rinkimų stebėtojai galėtų patikrinti, ar tai e, atitinka tikrovę. Ir manau, kad jeigu visi e, prisimtų savo atsakomybę, jeigu tie, kas, pavyzdžiui, tie socialinių tinklų valdytojai e, būtų atsakingi, tai pagerintų visą situaciją. Taip pat norėčiau pritarti Pet Merlau, jūs. E, e, Ne, kartais rinkimų stebėtojai negali patys suvokti, kas vyksta toje šalyje, čia vėlgi galbūt reikia žvalgybinės informacijos. Ir, ir e, jūs taip pat ne tik rinkimuose, rinkimų stebėjimo misijose dalyvaujate, taip pat e, e, remiate pilietinę visuomenę ir tai padeda kurti e, geresnę visuomeninę sistemą. Bet kalbant apie tarptautinės rinkimų stebėjimo misijas, man atrodo, kad jūs turite daugiau susipažinti su informacinėmis technologijomis ir gal net jeigu ne patys su tuo dirbate, tai bent žinoti, kas e, ką galima su tomis informacinėmis technologijomis padaryti, ypač kalbant apie, pavyzdžiui, Rusijos įtaką rinkimuose. Taigi e, reikia e, gauti daugiau ekspertinių žinių, kad būtų galima e, nagrinėti atitinkamą informaciją. Tai galėtų būti tarptautinių stebėtojų uždavinys. Thank you. Next, um, we have another member of the parliament. Toliau Kitas kalbėtojas, Kenijos parlamento narė Margaret Kamal. 106 vieta. Ačiū, pane pirmininkė. Norėčiau pirmiausiai padėkoti diskusijos dalyviams, pranešėjams už tai, kad pasidalino informaciją, taip pat ir dėl Kenijos. Aš tikrai net ir kai kurios atsakymus radau į man rūpimus klausimus jūsų klausydamasi. Kai kas, kas man rūpi, jau buvo išsakyta iš tiesų, galbūt ne tiek technologijos užlugo, kiek politika tą sįki. Ir visą tai gal tik tai prasideda. Jeigu kalbėsime apie rinkimus ateityje, ką rekomenduotumėte Kenijai, kuo greičiau padaryti? Mano kolega sakė jau, kad gal daug kas galvoja, jog IRT technologijos mums padės, bet ar tikrai taip yra? Kitas klausimas dėl to, jog manoma, jog reikia daugiau padaryti dėl piliečių galimybių, dėl jų turimos prieigos. Aš esu senatorė iš Kenijos. Rinkimus laimėjau savo laiku. Bet iš tiesų reikėjo tikrinti vardus, pavardas registruose ir ne visada, ne visur tai vyko sėkmingai, sklandžiai ne visose rinkimų apylinkėse galima buvo naudotis įrenginiais e, ir regis subrangovai iš Prancūzijos tos įrenginius tiekia, tai nežinau, ką čia dabar apkaltinti tais žlugusiais rinkimais. Ir toliau, kalbant apie būsimas tarptautinės rinkimų stebėjimo misijas. Ar ES, beje, į mane kreipėsi atstovai iš ES ar žurnalistai iš ES ir, ir domėjosi rinkimais Kinijoje. Ar yra tas institutas toks e, įkurtas ACP EU? Ar galima būtų šį formatą pasitelkti per būsimą stebėjimo misijas. Nes galbūt geriau būtų mums patiems įsitraukti tam tikrų mastų. Gal kas nors iš Ugandos, iš Tanzanijos, tai galėtų būti ne mes patys. Nes iš tikrųjų daug kalbame apie skaidrumą, bet nežinome, kieno skaidrumas, kieno atžvilgiu. Ir atleiskit jau paskutinę mano mintis. Kuomet baigėte misiją, esu senatorė iš Kenijos, pirmą kartą su to susidursiu, kaip viskas vyksta toliau Ar e, Kenija sužinos, ką jūs identifikavote, kas buvo pastebėta ir spręsta? Iš tikrųjų, buvo iš pradžių lik ir gerų pastebėjimų apie Keniją, paskui aukščiausiasis teismas, kuomet savo sprendimą paskelbė, uh, viskas regi žlugo, vėl apsivertė aukštinkojomis. Mums norėtųsi tų tokių rekomendacijų, patarimų ateičiai. Ačiū. Dar trys klausimai. Tad paprašysiu kalbėtojų, kiek manoma glaučiau jos formuluoti, kad diskusijos dalyviai priekyje turėtų progą sureaguoti. 188 vieta. Benzonas Oligbor iš Kin fondo. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat norėjau padėkoti mm, pranešėjams už pasisakymus. Aš esu iš Nigerijos. Parlamento rinkimai, visuotiniai rinkimai vyko 2019 m. vasarį. 80 milijonų piliečių juose mm, mm, e, 80 milijonų piliečių turime, 34 milijonai galimų rinkėjų arba registruotų rinkėjų. E, dvi partijos iš daugybės e, esančių sąrašuose yra labai stiprios. Ir pastebėjome, kad socialinės žiniasklaidos priemonių įtraukimas, taip pat e, nepykantos kurstimas per jas tapo labai aktualus. Tad kalbame su partneriais ir mėginame ieškoti būdų, kaip spręsti iššūkius kylančius dėl melagingų žinių, melagingų žinučių, dėl neapykantos skleidimo, dėl to, kas galėtų būti, būti keičiama rinkimų procese šiam, kontek šiam kontekste. Politikai nori pritraukti ir kuo daugiau jaunimo ir dvi tos stipriausios politinės partijos negalėjo pritraukti užtektinai jaunimo dėl to, kad jie neturėjo lėšų susimokėti už registravimąsi pagal tam tikras procedūras. Taip pat, ką pastebime, yra, kad e, kuomet kalba tarptautiniai stebėtojai, vyriausybės galbūt ir įdėmiai klauso, bet kai jie užsimena apie keblumus, lik ir tampa jau tam tikrą priešišką pusę. Ir 2019 metai tikrai bus labai svarbus Nigerijai. Vyks rinkimai ir tikrai susidursime tikriausiai su įvairiais dalykais, bet aišku dabar, kad reikia padaryti dar labai daug, kad vasario mėnesį vyksiantis rinkimai būtų laisvi, kad galima būtų jų rezultatais pasikliauti ir kad e, būtų tikrai suskaičiuotas kiekvieno rinkėjo balsas ir būtų lemiamas. Ačiū. Ir dabar. Paskutinis kalbėtojas iš salės, ponas Mohamed Pakiminį. <laughs> Hadži. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti diskusijos dalyviams iš tikrųjų dėl to labiausiai, kad kalbėjo apie Kenijos atvejį. Daug kas buvo jau apžvelgta, tačiau yra dar toks dalykas, kai kalbam apie viešai subjektą, kaip IBC Kenijoje, tai yra rinkimų e, organizavimo tarnyba, komisija rinkimų ir yra subrangovai, privačios įmonės, kurios e, rūpinasi serveriais, jų aptarnavimu, kuriais naudojamasi viešo intereso labui per rinkimus. Ir tikrai vyksta nemažas spaudimas iš e, rinkimo, rinkimų stebėjimo misijų atskleisti tam tikrą informaciją, kurios tie privatus subjektai neatskleidė, nors aukščiausiasis teismas netgi nurodė tą e, padaryti, tuomet tikrai problemos yra nemažos. Ir dabar dar 121 vieta. Viena dalyvė diskusijos norėjo užduoti klausimą. Ačiū iš Ganos atvykau. 2000, e, nuo 2008 metų, maždaug dešimtmetį, o dabar vis labiau informacinėmis technologijomis naudojamasi Afrikoje per, rinkim, per rinkimus. Bet neaišku, kur slypi problema, galbūt pačiose įrenginiuose, kurie Afrikoje būna pasitelkiami. Ir kartais tikrai atvyksta rinkėjai apylinkę ir tie renginiai neveikia, jiems uh, pasakoma grįžk namo, nusiplauk gerai rankas, tą ar aną padaryk. Kaip užtikrinti, kad bus turimi įrenginiai, kokius jūs rekomenduotumėte, kad būtų galima sklandžiai organizuoti rinkimus. Paprastai mes balsuojame netgi tiesiog laukia, ne, ne uždarose patalpose, kaip dažnai, dažniausiai pas jūs vyksta. Uh, Ir rinkimų komisijos net nelabai dar ir pratusios apskritai prie socialinės žiniasklaidos priemonių, melagingų naujienų skleidimo, nežino kaip to dorotis, galbūt kas nors ES, iš ES galėtų jas paremti, joms pagelbėti, sprendžiant tos iššūkius, nes jie tikrai didžiuliai dar jeigu vėl užsiminsime apie Kenijos atvejį, ten buvo labai rimtų e, įsilaužimo į, į sistemas e, atvejų ar įtarimų. Tad ir tuos e, klausimus reikia spręsti. Tai Kenija suvaidino nemažą vaidmenį. Gali būti, kad buvo įsilaužta į sistemą, dėl to daugam atrodė, kad e, jie buvo apgauti, uh, Todėl reikia rasti tą bendrą vardiklį visiems ir stengtis e, spręsti klausimus bendrai, kuomet kalba pasisuka apie naujasias rinkimų technologijas. For, uh, Ačiū. Noriu padėkoti visiems už tikrai tiklius ir aktualius pastebėjimus. Jūsų prašymas užpildytas suteikti žodį mūsų nepasiekė dar, bet vis tiek, su, prašau, su, pasisakykite. Fatma Džerabaldui iš e, nevyriausybinės organizacijos. Turiu klausimą. Ar siekis užtikrinti stabilumą ir taiką Europos Sąjungos stebėtojų visada yra e, akstinas teikti nuomonę tai, tai apie rinkimus. O kaip su tais atvejais, kai jie neturi duomenų, kuomet galėtų pateikti argumentuotą nuomonę, jeigu neturėjo galimybės stebėti rinkimų rinkimų e, apygardos ir panašių aplinkybių. Kaip su kas apsprendžia tos nuomonės, e, apsprendžia vienokią ar kitokią nuomonę, į, ar, ar svarbus renki, situacijos stebėjimas po rinkimų. Tai pirmas klausimas. E, kalbant apie teisinę situaciją, po to, kai pateikėte teigiamą rinkimų stebėjimo nuomonę. Dar vienas klausimas. Buvo kalbėta apie inf žmonių informavimo svarbą, buvo minėta, kad rinkimų negalime atsėti nuo šalies socialinio ir politinio gyvenimo ir kad būtina įsigilinti šį kontekstą. Kalbant apie sivystančias šalis, kur tik 20 procentų šalių gyventojų turi galimybę uh, turi pri, prieigą prie informacijos iš šio laikinių šaltinių. Ką Jūs rekomenduotumėte? Ačiū Jums atsa už atsakymą iš anksto. Ačiū. Pone. Ir dabar kreipiuosi į mūsų šio raundo kalbėtojus. Nežinau, kas norėtų pradėti. Kas pirmasis pasisakys ar pirmoji. Ir pasidalins, pasis, savo pastebėjimais po tiekos įvairių klausimų. Tanja, prašau. Neatsakinėsiu į klausimus, kurie buvo susijęs su stebėjimais, rinkimų stebėjimais, išskirius vieną. buvo klausta, ar stebėjimų, ar rinkimų stebėjimai visada vyksta viena kryptimi. Esu e, stebėjusi rinkimus Euro, Europos Sąjungos misijose Afrikoje. O pastarosius du metus tai dariau tik e, ESBO e, demokratijos ir teisų organizacijos vardu. Galiu pasakyti, kad man to stebėjimo svarbus aspektas štai koks. E, Odihur institucija veikia pagal abipusiškumo principą. Tai e, susitarimas, kurį pasirašo visos šalis ir jos įsipareigoja atverti savo šalis, savo šalis stebėjimui, kaip pasės vyks rinkimai. Dvi tokios šalis tai Estija ir Junktinės valstijos. Ar tai labai svarbus, e, galingas įrankis? E, nes mes kaip stebėtojai dalyvaujame pažangiosios praktikos pavyzdžių mainuose ir įgyjame daugiau patirties ir, ir tobuliname savo gebėjimus. Todėl galbūt žvelgiant į ateitį, kaip sakė kalbėtoja iš Kenijos, reikėtų pamastyti apie įvairius būdus, kaip praturtinti ES rinkimų stebėjimo patirtį. Buvo kalbėta apie rinkimų stebėjimo formato priderinimą, kad būtų galima užtikrinti tinkamą naujų technologijų e, dėgymo stebėseną. Pavyzdžiui, galime paminėti tai štai kokį veiksnį. Viešieji pirkimai susijęs su rinkimais yra vykdomi gerokai anksčiau prieš rinkimus ir galbūt į, į tokius aspektus irgi reikėtų įtraukti į poreikių vertinimą rengiantis misijai. Taip pat yra daugybė kitų būdų norėčiau kai ką pasakyti apie socialinę žiniasklaidą, kurios prieš tai neminėjau. Nors neturime metodologijos, bet žinoma, e, tai yra mūsų stebėjimų dalis. Ir, band, ir ieškome geriausio metodo eidami priekin, bet galbūt reikėtų grįžti prie socialinės žiniasklaidos apibriešties. Kas tai yra? Tai yra socialinis e, pažinčių tinklas ir tos terpės nelaiko savęs žiniasklaida. Ten keičiamasi informacija. E, taip pat ir žiniasklaidos informacija. Tačiau pastaruoju metu tie tinklai, tos platformos skelbia informaciją ir vartotojai sulaukiantis tokių žinių, jos, jas naudoja netgi kuriamos specialios programėlės, kurių pagalba ta informacija tampa prieinama plačiai auditorijai. Tačiau tų platformų mes nestebime kaip, kaip žiniasklaidos šaltinio, bet kaip e, kampanijų, rinkimų kampanijų vykdymo priemonės. Todėl reiktų jas stebėti kaip rinkimų kampanijos priemonės. Ta, tai, tai būtų svarbu ir politikos apžvalgininkams. Ir tą informaciją, tos pasirinkimus reikėtų įtraukti į visą kaupiamą informaciją Pavyzdžiui, mano šalyje Italijoje buvo manoma, kad socialinė žiniaslaida subodino labai svarbu vaidmenį, apspręsdama paskutinių rinkimų rezultatus, pa, e, įvertinus, kiek, žm, kiek laiko žmonės. Is, e, uh, skaitę informaciją socialinėje žiniasklaidoje paaiškėjo, kad tai netiesa, kad labiausiai žmonės paveikė pagrindiniai tradiciniai informacijos šaltiniai, kaip, pavyzdžiui, televizijos kanalai. Kai buvau pakviesta dalyvauti šioje konferencijoje, mane informavo, kad komisijos narė Gabriel dalyvaus e, šioje konferencijoje. Aš tikrai laukiau jos pasisakymo Mm, dabar stebiu rinkimus šalyje, kurioje žiniasklaidos laisvė taip. E, tai taip, e, jie sutikama tiek daug svarbos, tai yra šita konstitucijoje, konstitucijoje, tačiau tai visiškai nereglamentuojama įstatymuose. Tas klausimas visiškai ne, ne, ne, neaptartas įstatymuose. Europos Sąjungoje yra kitaip. Komisijos narė Gabriel minėjo asmens duomenų apsaugos pamatinį teisės aktą, kuris galioja Europoje. Įdomiausia tai, kad, kad tai e, padarė daug platesnį poveikį, neapsiriboja vien Europa. Ir, ir tos e, technologijų įmonės veikia visame pasaulyje ir jų poveikis yra labai, labai didelis. Ir komisijos narė Gabrielis sąja, kad yra siekis e, užtikrinti algoritmų skaidrumą, taip pat išsiaiškinti e, internete pasirodančios reklamos e, šaltinius. Ir įdomu tai, kad tai vien, vien pranešimas apie tai jau ima keisti technologijos įmonių elgesį, nes didžiosios, didėjai technologiniai gigantai informacijos, do, do, informacijos domenų bazėse skelbia kitokią informaciją. tai precedento neturintis atvejis ir tai tikrai sukels grandininę reakciją. Man šis susitikimas buvo tikrai įdomus. Ypač dabar, kai aš dirbu ir Europoje, ir kitapus Atlanto. Todėl tikrai būtų gerai, kad eitume priekint konstruktyviu keliu. Ačiū toliau žodis Maryčiai. Ačiū ir aš atsiprašau. Try... Aš pabandysiu kalbėti e, trumpai, bet bandysiu atsakyti į daugelį iš užduotų klausimų, kalbant apie Keniją ir ką gali e, padaryti e, rinkimų stebėjimo misijos ir ko jos negali aš noriu pasakyti, kad žmonės, kurie domisi, aš norėčiau pasido, paskatinti pasidomėti ES metodais. Aišku, mes esame e, tam tikrą prasme apriboti, nes e, kai kada yra sunku e, pakeisti praktiką arba jinai susikerta su e, su tuo, e, kas yra parašyta įstatymuose. Dažnai būna taip šalise, kad e, žmonės praktikoje uh, neturi tų teisių. Todėl mes turime stebėti, kas veikia praktikoje ir kas yra įstatymuose ir teikti rekomendacijas. Ir kalbant apie Keniją ir apie tai, ko pasimokėte, pasimokėme, man atrodo, kad buvo daug kritikos išsakyta. E, e tai neatsispindėjo žiniasklaidoje, bet iš tiesų galėjote atsekti tą išsamų mūsų veiklos metodą. Toliau dėl e, galimybės, dėl įsilaužimo galimybės. Ir e, iš tiesų e, garsiausi pasaulio kibernetinio saugumo ekspertai e, tyrė tą atvejį, bet jie neturėjo įrodymų, kad buvo įsilaužta. E, bet tai nebūtinai reiškia, kad e, e, nebuvo įsilaužta. Tiesiog ne, ne, nebuvo tie kibernetinio saugumo ekspertai negalėjo pateikti įrodymų. Ir jie tiesiog negalėjo rasti įrodymų pagal tą informaciją, kurią gavo. Toliau, ar mes patiriame tam tikrą spaudimą e, ABC ir kita, ir e, kita organizacija, man atrodo, ponas iš Kenijos už, e, uždavė šitą klausimą. Mes e, rūpjūčio 16 dieną pareikalavome, kad visos, visi formuliavai būtų skaidrus ir e, taip pat reikalavome, kad viešos institucijos, e, kad jie būtų e, atsakingi ir mes turime žiūrėti, į tai, e, kokiamis e, atsakomybėmis mes galime pasiekti viešojo sektoriaus atskaitomybės, atsakomybės, net jeigu yra įtraukiamos privačios įmonės. Čia reikia stengtis išvengti e, korupcijos, įtraukti skaidrumo mechanizmus pirkimo procese. Taip pat, kalbant, taip pat reikia turėti omenyje, kad laikas, kurį dirba atitinkamos e, kompanijos, taip pat yra labai svarbus. Ir Kenijoje nėra. E, mm, Nėra kaip pakeisti pasitikėjimo. Jūs klausėte, ar e, reikia balsuoti su popieriniais biuleteniais, ar e, naudoti informacinės technologijas. Man atrodo, kad e, ne, ne, tas, ne ta priemonė yra svarbu. Yra svarbu, kad būtų galima patikrinti, galima, pavyzdžiui, e, taikyti mišrų metodą ir, ir popierinės formas ir, ir, ir informacinės technologijas, tuomet galima pasitelkti vieną arba kitą technologiją, jeigu kita nebeveikia. Taip pat trumpai norėčiau pakomentuoti e, žodžio laisvę ir taip pat e, minios paslaugas, taip pat kalbant apie rinkimų stebėjimą. Iš tiesų, e, ar turi būti botų e, žodžio laisvę. Tai yra e, žodžio laisvė yra labai svarbi e, la, laisvė, bet ar tas e, vadinamasis botas, tai yra kompiuterinė, kompiuterinė e, sąskaita kažkokia, ar jinai turi turėti tą pačią laisvę, tai yra klausimas, nes yra, pavyzdžiui, rengiami tokie video siužetai, e, kuomet e, žmogus rodomas, kad yra pasakęs kažką, ko jis nėra sakęs. Tai yra labai e, svarbus dalykai. Aš mačiau atitinkamus e, dokumentus. falsifikuotus dokumentus, falsifikuotą medžiagą, ir e, kai kada net socialiniuose tinkluose buvo pateikti e, netikri, e, netikros nuotraukos. Todėl dabar dėl to pasitikėjimo minė, kas yra ta minė, ar ta minė yra žmonės, ar tai yra tie vadinami botai ir ar jie mums padės, ar jie kaip tik gali pakengti. Toliau, ar ES vertina viena? Ne, yra daug stebėjimo misijų Afrikos sąjungoje E, taip pat Indija siunčia savo stebėtojus, bet svarbu vaidmenį vaidina taip pat ir vietos stebėtojai. E, koks yra skirtumas tarp stebėtojų? Mes e, dirbame skirtingais metodais, bet yra labai gerai, kad yra ski skirtingi, skirtingų tautų šalių atstovai. Ir, ir e, noriu baigti nuo to, e, kuo pradėjau, kad e, rinkimų stebėjimo misija negali sukurti pasitikėjimo. Mes galime vertinti, ar yra gerbiamos e, teisės ir laisvės, bet jeigu iš esmės nėra pasitikėjimo, tai jokia techno, jokios technologijos, jokia e, sofistikuota sistema e, to nepakeis. E, reikia siekti e, kiek įmanoma daugiau skaidrumo. E, E, tik tai tai gali gražinti pasitikėjimą. E, tai tiek dėkoju už, kad, už tai, kad pakvietėt mane dalyvauti šitoje konferencijoje. Dėkoju Maryčia, mes jau vėluojame ir 18 val. 40 minučių vertėjai mus paliks, nebus vertimo, todėl atsiprašau visų, kurie naudojasi vertimu ir mes tiesiog e, toliau dirbkime, kad padarytume išvadas, galime dirbti iki 18.40. Ponas, ponas Leterm. So Iš tikrųjų, čia jau paskutinės minutės iki mm, prieimimo skaičiuojamos, tai turėdamas tą galvoje stengsiuos nekartoti to, kas jau buvo pasakytas. Dabar trumpai dėl to pirmo klausimo, kaip geriausiai būtų mm, ir tai technologijomis e, paremtą procesą kurti, dėkti ten kokios penkios šešios rekomendacijos pagrindinės yra. Mūsų pirmiausia, tai turi būti peržiūrėta status quo dabar esančios sistemos, nevertinti jos izoliuotai reikėtų. Taip pat antra turi būti organizuojamos viešos diskusijos e, apie tos pokyčius. Trečias dalykas susijęs su antruoju aspektu, tai tinkamas, tinkama visų etapų priežiūra e, proceso. Ketvirta, reikia numatyti adekvatų tvarkaraštį darbų ar etapų. Negali galvoti, jog atsiveš įrenginius ir po dviejų, trijų mėnesių už tai vyks, kuo sklandžiausiai e, numatomi rinkimai. Ir penktoji rekomendacija, patarimas e, bet kuriu atveju būtų nuo pat pradžių vertinti reguliariai visą procesą. E, kitas dalykas, ir čia gal gana ir savame aišku, ką pasakysiu, bet vis dėlto investuojant į tarptautinę keitimas, tarptautinį keitimąsi praktiką gerąją praktiką, žiniomis. Visada išlošiama, reikia keistis tą informaciją. Ir visą laiką reikia turėti omenyje bendrą visų interesą, vadinamasis Bridge Training projektas vyko prieš keletą metų, kuris parodė, kad tikrai poreikis e, tokių mokymų egzistuoja, juos reikia numatyti, renkti ir tikrai investicijos e, vertos to. Dar viena pastaba yra susijusi su to, kad kuo nepriklausomesnė rinkimų komisija ir pats rinkimų proceso organizavimas, e, tuo geriau vyksta rinkimai. Nes tokios komisijos nepriklausomos gali geriau organizuoti rinkimus. Dar ketinau kai ką pasakyti dėl melagingų naujienų, dėl botų e, naudojimo, bet vis dėlto apsiribosiu iki dabar išsakytais komentarais ir